Good evening. Good evening. Labas vakaras, ponios ir ponai. Labas vakaras. Ar visi turite savo balsavimo korteles? Ne. <laughs> Kągi, įdėkite jas į aparatus. Ar pasiruošę? Taip. Pradėkime. Pirmasis bandomasis balsavimas, prašau balsuoti. Ar pasiruošę esate balsuoti pirmadienį 7 val. vakaro Strasbūrė? Toks būtų klausimas. Puiku. Balsavimą baigiame. nelabai ne, ne esate visi patenkinti, bet rezultatas nėra aiškus. Reiktų pakartot. Kągi, draugai, laukia daug mūsų balsavimo. Štai toks balsavimo sąrašas, matote, koks jisai storas. Taigi turime gerai organizuoti darbą ir balsuoti, ko galima greičiau. Pirmasis pranešimas, dėl kurio balsuojame. Pranešėja yra Pilar del Castillo, Europos elektroninių ryšių kodeksas. Kągi, pradėsime iš karto balsuoti. Vienas, keturi, penki. Už prieš tikriname elektroniškai. Balsavimą baigiame. Patvirtinta. 146 kas už, kas prieš. Susilaikę, tikriname elektroniškai. Pradame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. Vienas, keturi, septyni, kas už, kas prieš, susilaikę, tikrinam elektroniškai. Balsavimas baigiamas, patvirtinta. 29 kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Tu 9, 6, 14, kas už, kas prieš, susilaikę susilaikė priimta. Imko 76, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 297 ir lybė 15, kas už. Susilaikė priimta. 441, lyba 24, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 298, kas už, kas prieš, tikriname elektroniškai. 298. Baigiame balsavimą. Priimta. 317 kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 318 kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 77 kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 16 kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Tikriname lybę 16. Tikriname lybę 16. Balsavimą baigime. IPP per daug. Atmesta. 3.19. Kas už, kas prieš atmesta. 3-2-0, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 3-2-2, kas už, kas prieš, tikriname. 3-2-2. Balsavimą baigiame. Patvirtinta. 3, 2, 4. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 3-2-2. 3, 2, 5. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 3, 2, 7. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Imko 79, pirmoji dalis. Ir tiek, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Septintas kompromisas, kas už, Septintas kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Dabar pereisime prie devinto puslapio iš 94. Devintas puslapis, 37 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 30. Gerai. Prašau aiškiau kelti rankas. Kągi, 37 pakeitimas. Tikriname elektroniškai. Baigiame balsavimą. Vienu EPP balsavo per daug. Baigiame balsavimą. Patvirtinta. Prašau iškiau kelti rankas. 38. Kas už, kas prieš. Susilaikę. Tikriname. 38 pakeitimas. Baigiam balsavimą patvirtinta. 396 kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Dabar dėl kai kurių balsuosime pakeitimų kartu. Juos matote sąraše, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Vėlgi kitas pakeitimų blokas, kas už. Atsiprašau, sako pirmininkas, ne, nevardinsiu visų tų pakeitimų. Taigi, kas už, kas prieš susilaikė Patvirtinta. 39 kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Gerai, tikriname. 39 pakeitimas. Prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 406, 407 kas už, kas prieš susilaikę, priimta. 408 kas už, kas prieš susilaikę, priimta. Tikriname. Baigiame balsavimą. Atmestas, sako pirmininkas, 409-410, kas už, kas prieš. Susilaikė, priimta. 411 ir Libė 20, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 412 Libė 21 ir 4.13, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 4.14, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 4.15, kas už, kas prieš, tikriname. 415 pakeitimas. Vieną APP e per daug. Balsavimą baigiu dabar. Dar ne kažkas iš EPP frakcijos turėtų dabar nebalsuot. Išim kortelę. Gerai. Primta. 416 lybė 22. Kas už, kas prieš, susilaikę patvirtinta. Trečias kompromisas. Kas už, kas prieš. Tikriname. Čia labai svarbus kompromisas. Trečias kompromisas. Vėl vienu EPP per daug. Balsavimą baigiu. Patvirtinta. Antras kompromisas, kas už. Dabar 15 puslapis. Antras kompromisas, kas už. Kas prieš. Susilaikę. Patvirtinta. Aštuntas kompromisas. 17 puslapis, kas už kas prieš susilaikę patvirtinta. 21 puslapis, 4, 9, 6 ir kultūros 13, kas už, 30 kultūros, kas už, kas prieš susilaikę primta. Penktas kompromisas, kas už. Atsiprašau, 497 dar pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikę priimta. Nemiegat. Penktas kompromisas, kas už, kas prieš susilaikę. Patikrinkime šį kompromisą. Prašau balsuot. Dabar kaip ir aišku viskas. Balsavimas baigiamas. Tik tai kelkite rankas. Čia 24 puslapis. 9a kompromisas. Elektroniškai balsuojame, nes panašu, kad balsai pasiskirstys tolygiai. Devintas A kompromisas. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Puiku. Periname prie dešimto kompromiso, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Vienuoliktas kompromisas, kas už. 28 puslapis Atsiprašau, sako pirmininkas, gali skirtis puslapių numeriai, tai aš neminėsiu puslapio numerio. Taigi dabar 11 kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 563. Lybė 25, Imko 96, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 564, kas už, kas prieš tikriname. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Šeštas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Toliau išygiuojame tolin. Ketvirtas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Dabar 15-20 puslapių prieki Pas mane 47 puslapis, pirmas kompromisas. Laukiu, laukiu. Pirmas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę. Pirmas kompromisas. Nežinau, kuris puslapis čia būtų. Jūs, ponė pranešėja, turite visas teisės. Pirmas kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė primta. Dabar dar 18 puslapių priekį ir dabar bus 12a kompromisas. Laiko turime daug dar. 12a kompromisas. Ar visi pasiruošę? Elektroniškai balsuojame dėl 12a kompromiso. Balsavimą baigiame. Patvirtinta. Toliau kitas puslapis. 13a kompromisas. Elektroniškai. 13a. Elektroninis balsavimas. Balsavimą baigiame. Patvirtinta. Kažkas kažką nori pasakyti? Ne. Puiku. Toliau. Vėlgi į priekį. 7-8 puslapius ir bus ši, 1066D kompromisas. Ne, aš tik sakau, kuris kompromisas dar nepradėjom balsuoti. 1066D. Vienas nulis šeši šeši D. Dabar balsuojam. Kas už, kas prieš. Tikriname. Vienas nulis šeši šeši D. Tikrinam, balsavimą baigiu. Patvirtina IMKO 157, kas už, kas prieš. Reikia patikrinti. Pradedam balsavimą ir baigiame balsavimą. Patvirtinta. 1067, kas už, kas prieš. Tikriname. 1067. 1067. Balsavimą baigiame. Patvirtinta. 1068. Kas už, kas prieš susilaikė. Atmesta. Dabar žodinis pakeitimas 1062 pakeitimui. 1072, sako pirmininkas. 1072 pakeitimui yra žodinis pakeitimas. Ar kas nors prieštarauja žodiniam pakeitimui? Ne. Tuomet siūlyčiau balsuoti štai kaip. Pirmiausia, dėl 1072 įskaitant žodinį pakeitimą balsuojame, kartu su IMKO 160 pakeitimu. Balsuojame kartu dėl šių pakeitimų, o po to balsuosime dėl 1071 pakeitimu, jeigu nebus patvirtinta. Taigi suprantu, kad nieks neprieštarauja tokiai balsavimo tvarkai. Taigi balsuojame dėl 1072 ir imko 160, kas už, kas prieš, susilaikę patvirtinta. Toliau 1073, kas už, kas prieš. 1 0 7 1 atkrenta automatiškai. Nes mes balsavome už IMKO 160 ir 1072 pakeitimus, tai reiškia, kad 1071 atkrenta automatiškai. Kągi, toliau. 1073, kas už? Kas prieš? Susilaikę atmesta. Du pakeitimai 1074 ir IMKO 161, kas už? kas prieš, susilaikę, atmesta. 1075, imko 162, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 1076 ir lybė 43. Ir imko, ne. Čia tik dėl dviejų dabar balsuosim. Kas už, kas prieš, tikriname. Balsavimą baigiame. Atmesta. Imko 163. Už. Prieš susilaikę priimta. Toliau. Vėl į priekį. Palauksiu, kol visi susirasite tą vietą. 148 libe kartu su kitu pakeitimu. 148, Libė 1, 149, Libė 2, 150, Libė 3. Dėl visų jų balsuojame kartu, kas už. Kas prieš susilaikę priimta. 151 ir imko 1. Kartu balsuojam, kas už. Kas prieš. Patikrinkime. Baigėme balsuot. Patvirtinta. 152 lybė 4, kas už, kas prieš. Tikriname dar kartą. 152 ir lybė 4. Baigiame balsuot. Patvirtinta. Toliau. Keturi pakeitimai. Dėl, balsuojam dėl jų kartu, kas už. Kas prieš susilaikė patvirtinta. 161, kas už. Kas prieš susilaikė atmesta. Imko 4, pirma dalis, kas už. Kas prieš susilaikė priimta. Imko 5, kas už. Kas prieš atmesta. 169, kas už, kas prieš. Tikriname. 169. Tikriname. Baigiame balsavimą. Atmesta. 170 lybė 5, kas už, kas prieš susilaikė primta, 172, kas už, kas prieš susilaikė atmesta, imko 6, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Lybė šeši, kas už, kas prieš, patvirtinta. Gerai, patikrinsime. Lybė šeštas pakeitimas. Prašau balsuoti. Baigiame balsavimą. Priimta. 176, kas už, kas prieš. Tikrinkime. 176. Baigiame balsavimą. Atmesta. 285. Kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Dabar einame prie paskutinio puslapio. Nes Tai yra galutinis balsavimas dėl pranešimo projekto su pakeitimais ir pataisimais. Ir tai bus vardinis balsavimas. Suprantu, kad visi pasiruošę, balsuojam. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Didelė balsų dauguma sveikiname pranešėją. Ir kitas vardinis balsavimas yra dėl tarp institucinių dėrybų pradžios pagal 69C taisyklę. Prašau balsuot. Vardinis balsavimas. Ar visi jau balsavote? Baigiame balsuot. Patvirtinta didelė balsų dauguma. Taigi prasidės tarp institucinės dėrybos. Ačiū Jums. Let us go. Madame Rapporteur, of course. Pone pranešėja prašom pasisakyti. Na, iš tikrųjų, šešėliai pranešėjai kartu su manim labai padirbėjo intensyviai, visą tai turės įtakos būsimai infrastruktūrai ir elektroniniams ryšiams Europoje. Ir iš tikrųjų turime veikti taip, kad galėtume atsiliepti šiandienos iššūkius ir kad galėtume prisidėti prie primtų sprendimų įgyvendinimo. Mes galiausiai turėsime elektroninių ryšių reglamentą Europoje ir tikimės, kad jis iš tikrųjų veiks, kad pagerės tinklų sungimas. Tai yra pats geriausias dalykas, kuriuo galime prisidėti prie visų problemų sprendimų ir, prie, ir kuriant bendrą rinką ir užtikrinant vartotojų teisės ir plėtojant pačius ryšius. Tad šiandien noriu padėkoti visiems šešėlinėms pranešims pirmiausia. Ačiū komitetų darbuotojams, nes darbas buvo labai įdomus, intensyvus. Buvo apie tūkstantį pakeitimų pateikta. Ir tūkstantį pakeitimų teko įtraukti į kompromiso pakeitimus. Ir noriu dar kartą padėkoti už parodytą paramą ir pagalbą. Dėkoju, sako pirmininkas. Mes diskusijos ko gero dabar neturėtume pradėti, bet gal ir jūs norite tarti keletą žodžių trumpai. Šešėlinių pranešėjų vardu noriu pasakyti, kad iš tikrųjų darbas buvo sunkus, pakeitimų daugybė. Pavyzdžiui, kai bandote dirbti ir, pavyzdžiui, neturite ryšių, blogai. Jeigu dabar nesusitartume, tai tuomet ryšiai bus sutrikdyti Europoje. Tad labai svarbu buvo dirbti sutariant. Na, iš tikrųjų, šiaip čia galima iki 12 pasilikti prireikus, sako pirmininkas. Ačiū bičiuliai, sako pirmininkas, o dabar pereikime prie Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos. Berek Kolega Tošenovski yra pranešėjęs šiuo klausimu. Balsuojame. Pirmas, nuo 1 iki 19 kompromisas, kas už prieš susilaikė patvirtinta. Dabar keliaujame į prieš paskutinį puslapį. Kaip matote, apimti visi tie pakeitimai, apie 60 puslapių toliau rasite tą vietą, kur balsuosime. Ponas Tošenovski turi iš tikrųjų mums paruošęs staigmeną mums šiandien. Tad iki. Gal tai netgi paskutinis puslapis balsavimo sąraše, sako pirmininkas. 163. Kas už? Kas prieš? Dar kartelį. Nes atrodo, niekas neskuba balsuoti. 163. Kas už? Kas prieš? Pasitikrinkim. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 164 kas už, kas prieš. Susilaikė. Sudėtinga. Prašyčiau visų balsuoti labai aiškiai. Pasitikrinkim elektroniniu būdu dėl 164. Pradedam balsuoti. Baigiame. Balsuoja vienu EPP nariu per daug. Ir toliau apie dar vienu noriu per daug. Patvirtinta. 165, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 166, kas už, kas prieš, kas susilaikė atmesta. 167, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 168, kas už, kas prieš, Net nežinau, sako pirmininkas, turim vėl pasitikrinti dėl 168. Tikrinamės balsavimo rezultatą. Vėl vieno EPP narių balsuoja per daug. EPP vienu nariu balsuoja per daug. Baigiame balsuoti. Atmesta. Galutinis balsavimas. Balsuojame elektroniniu būdu dėl pranešimo projektų su pakeitimais. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Sveikiname pranešėją. Ir dabar balsuojame pagal 188 C punktą. Vardinis balsavimas. Ir baigiame balsuoti. Iš tikrųjų, didelė balsų dauguma patvirtinta. Sveikiname pranešėją. Ponas pranešėjas norėtų tarti žodį. Prašau. Dėkoju. Labai trumpai. Norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams bei kolegoms padėjėjams, kadangi mūsų bendradarbiavimas buvo vaisingas, jis buvo geras ir ačiū visiems už tai. Dėkoju kolegos ir dabar keliaujame toliau. Kolegė Kajakalas yra kitas kito pranešimo autorė - teisė privatų gyvenimą ir asmens duomenų apsauga elektroninių ryšių sektoriuje. Ir direktyvos 2258 panaikinimas. 118. Kas už? Kas prieš susilaikė patvirtinta. 119. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. Septyni pakeitimai toliau, dėl kur balsuoma kartu, nuo 120 iki 130. Kas už, kas prieš. Susilaikė, atmesta. 121, kas už. Kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 122 ir 123, kas už. Kas prieš, susilaikė, atmesta. 128, kas už. Kas prieš, pasitikrinkim dėl 128. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 131 ir 132. Kas už? Kas prieš? Pasitikrinkim dėl šio taip pat. Dėl 131 ir 132. Dabar baigiam balsuoti. Atmesta. 133 ir 52. Kas už? Kas prieš? susilaikė, patvirtinta. 135 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 136 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 137 už, prieš, pasitikrinkim dėl 137. Ir baigėme balsuoti. 138 ir 64 taip pat kas už, kas prieš. Pasitikrinkim. 64 ir 138. Tikrinamės. Ir baigiam balsuoti. 139 kas už, kas prieš. Susilaikė atmesta. 140 už, prieš susilaikė atmesta. 141 kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 142 už, prieš susilaikė atmesta. 143 už, prieš pasitikrinkim dėl 143. Ir baigiam balsuoti. 145. Kas už? 144 pasitaiso pirmininkas. Viešuo dar nebalsavom. Kas už? Prieš? Susilaikė. Atmesta. 145. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Turim pasitikrinti dėl 145. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 146 ir 66, kas už? Prieš? Susilaikė? Atmesta. 12 kompromisas už? Prieš? Susilaikė? Patvirtinta. 13 kompromisas už? Prieš? Susilaikė? Patvirtinta. 153 kas už? Prieš? Susilaikė? Atmesta. 14 kompromisas už? Prieš? Susilaikė? Patvirtinta. Keliaujame keletą puslapių toliau ir 15 kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 16 kompromisas kitam puslapį. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 5-6 puslapiai pirmin, sako pirmininkas, 17 kompromisas. Kas už? kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Kitas puslapis, 18 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau, 2-3 puslapiai, 290, kas už, prieš. Pasitikrikim dėl 290. Baigiame balsuoti. Atmesta. 291, kas už, kas prieš. Pasitikrinkime. 291. Du devini vienas. Baigiam balsuoti. Atmesta. 19 kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 304 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 303 už prieš susilaikė. Pasitikrinkim dėl 303. 303. Baigiam balsuoti. Atmesta. 304 kas už. Kas prieš susilaikė. Pasitikrinkim dėl 304. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. 20 kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 21 kompromisas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 333 antroji dalis šio pakeitimo. Kas už? Prieš. Pasitikrinkime. 333 pakeitimo antroji dalis. Tikrinamės. Ir baigėme balsuoti. Patvirtinta. 22 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 343, kas už, kas prieš, pasitikrinkim dėl 343. Baigėme balsuoti. Atmesta. 3, 4, 4. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 3, 4, 6. Kas už? Kas prieš? Pasitikrinkim. Dėl 346. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. 348 už prieš susilaikė atmesta. 349 už, prieš, susilaikė, atmesta. Trys šimtai penkiasdešimtas ir trys šimtai penkiasdešimt pirmas balsuojame dėl jų abiejų, kas už, kas prieš. Pasitikrinkim dar dėl šio klausimo. 350 ir 51. Baigiame dabar balsuoti. Patvirtinta. 352. Kas už? Kas prieš? Pasitikrinkim. 352. Pasitikrinam dėl šio pakeitimo. Baigiame balsuoti. Atmesta. 353 ir 354. Kas už? kas prieš, susilaikė, atmesta. 23 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 37 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 38 už, prieš, susilaikė, atmesta. 39 už, prieš, susilaikė, atmesta. 40 už, prieš, susilaikė, atmesta. 41 už, prieš, prieš susilaikė, atmesta 42 už, prieš susilaikė, atmesta 43 už, prieš susilaikė, atmesta 44 už, prieš susilaikė, atmesta 45 už, prieš susilaikė, atmesta pirmasis kompromisas kas už, prieš susilaikė, patvirtinta. 50 už, prieš, susilaikė, atmesta. 51 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 54 už, prieš, pasitikrinkim dėl 54. Baigėme baloti. Atmesta. Antrasis kompromisas už. Prieš susilaikė patvirtinta. 59 už prieš susilaikė patvirtinta, trečias kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta, 65 už, prieš pasitikrinkim dėl 65. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 68 už, prieš susilaikė atmesta. 67 už, prieš, pasitikrinkim. Dėl 67 tikrinamės. Baigėme balsuoti. Atmesta. 69 už, prieš, susilaikė, pasitikrinkim. 69. Tikriname 69. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. 71 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 72 už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Ketvirtas kompromisas už prieš susilaikė patvirtinta. 75 pakeitimas už, prieš susilaikė atmesta. 5 kompromisas už, prieš susilaikė patvirtintas. 79 už, prieš susilaikė atmesta. 80 už, prieš susilaikė atmesta. 82 už, prieš Pasitikrinkim dėl 82. Ir baigėme balsuoti. Atmesta. Šeštas kompromisas už. Prieš susilaikė patvirtinta. Septintas kompromisas už. Prieš susilaikė patvirtinta. Šeštas pakeitimas už. Prieš susilaikė patvirtinta. Aštuntas kompromisas už. Prieš susilaikė patvirtinta. Devintas Kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta. Dešimtasis už, prieš susilaikė patvirtinta. Vienuoliktas pakeitimas už, prieš susilaikė patvirtinta. Šimtas antras už, prieš susilaikė atmesta. Šimtas trečias už, prieš susilaikė patvirtinta. Vienuoliktasis už, prieš susilaikė patvirtinta. Šimtas ketvirtas už, prieš susilaikė Patvirtinta 105 už, prieš susilaikė. Atmesta 106 už, prieš susilaikė. Patvirtinta 108 už, prieš susilaikė. Atmesta 109 už, prieš pasitikrinkime dėl 109. Dėl 109 tikrinamės. Baigiame balsuoti. Atmestam 11 kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta, 113 už, prieš susilaikė atmesta, 114 už, prieš susilaikė atmesta, 115 už, prieš susilaikė atmesta, 115. Tikrinamės dėl 115. Baigiam balsuoti. Atmesta 116 už. Prieš pasitikrinkim dėl 116. Baigiame balsuoti. Atmesta 117 už. Prieš susilaikė. Atmesta. Galutinis balsavimas balsuosime vardiniu būdu dėl viso dokumento. Ir baigiame balsuoti. Didžiulė dauguma palaikė pranešimą, sveikiname mūsų kolegę pranešėją. Sveikiname Kaja Kalas. Jos čia nėra, bet sveikiname. Uh, to... Gerai, toliau periname prie kito pranešėjo, ponas Poche, Pasiūlymas dėl tarybos reglamento, kurio keičiamas kitas tarybos reglamentas, dėl biologinės pramonės sektorių bendrosios įmonės steigimo. Iš viso matome devynis pakeitimus. Ar jūs prieštaraujate tam, kad mes balsuotume iš karto už visus devynis pakeitimus? Niekas neprieštarauja. Kas už? Prieš susilaikė. Niekas neprieštarauja. Pirmasis kompromisas. Prie, už, prieš, priimta. Antrasis. Už, prieš, susilaikė, priimta. Dešimtas. Už, prieš, susilaikė, priimta. Kont vienas. Už, prieš, susilaikė, priimta. Vienuoliktas. Už, prieš susilaikė atmesta, trečias už, prieš susilaikė priimta, kokobu 2 už, prieš susilaikė priimta, kokobu 3 už. Pirmiausia, antrasis kompromisas už, prieš susilaikė priimta, kont 3 už, prieš susilaikė priimta, kont 4 už, prieš Turime patikrinti. Kont 4 pakeitimas. Vienu EPP noriu per daug, nes aš nebalsuoju, kažkas kitas. Man net nebūtų įmanoma balsuoti, kas čia balsuoja papildomai. Ne, dabar tvarkoje. Tiesiog sėdėdami čia dauginame savo gretas. Atmesta. Kont 4 pakeitimas atmestas. 14 pakeitimas už, prieš, susilaikė atmesta. Kont 5 už, prieš, turime patikrinti. Kont 5 pakeitimas. Baigime balsuoti. Atmesta. Toliau. Trečias kompromisas. Už, prieš, susilaikę, priimta. Toliau matau keturis pakeitimus kartu, nieks neprieštarauja, balsuojame kartu, kas už, prieš, susilaikė atmesta. Ir balsavimas dėl viso dokumento vardiniu būdu pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. Dokumentas priimtas. Toliau. Pamiršau pasveikinti. Pasveikinti pranešėją. Toliau. ES 2018 metų finansinių metų bendrasis biudžetas. Ankstesnė versija buvo omnibus, o dabar 18 metų bendrasis biudžetas. Pirmas pakeitimas, kas už prieš susilaikė priimta. Antras, už prieš susilaikė atmesta. Trečias, už prieš susilaikė atmesta. Ketvirtas, už prieš susilaikę priimta, penktas už, prieš susilaikę atmesta, šeštas už, prieš turime patikrinti šeštą pakeitimą. Tikriname elektroniškai. Šeštą pakeitimą baigime balsuoti. Atmesta. Septintas už. Pirmoji dalis už, prieš susilaikę. Patikrinkime vėlgi Pirmoji dalis. Septinto pakeitimo pirmoji dalis. Tikriname. Baigiame balsuoti. Atmesta. Antroji dalis. Atkrenta. Todėl, kad pirmąjai daliai nepritarta. Aštuntasis pakeitimas. Už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. Devintas už. Prieš susilaikė priimta. Dešimtas už, prieš, susilaikė atmesta. Vienuoliktas už, prieš, turime patikrinti. Vienuoliktas pakeitimas. Baigiame balsuoti. Atmesta. Dvyliktas už, prieš, susilaikė, atmesta 13 už, prieš, susilaikė, atmesta. Pirmas kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 15 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 17 už, prieš, susilaikė, priimta. 18 už, prieš, susilaikė, atmesta. Antras kompromisas už, prieš, susilaikė priimta. 23 už, prieš, susilaikė priimta. 24 už, prieš, susilaikė priimta. 25 už, prieš, susilaikė atmesta. 26 už, prieš, susilaikė priimta. 27 už, prieš, susilaikė atmesta. 28 už, prieš, susilaikė priimta. Galutinis balsavimas. Vardiniu būdu pradedame. Baigiame balsuoti. Priimta. Kolegos, ponios ir ponai, dėkoju Jums. Turime likti šioje salėje, nes vyks įtre komiteto posėdis čia. Likite salėje. Wow.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 Uh, dear colleagues, dear colleagues, ladies and gentlemen. Kolegos ir ponios ir ponai. Kolega Nika ir kiti kolegos. Norite pasikalbėti? Prašau eiti už durų, apgailestauju, bet turiu tai pasakyti, nes turime <clears throat> tęsti posėdį nagrinėsime kolegos Butikofer pranešimą, o ponė Binkovska po 30 minučių atvyks. Taigi, kolegos, pranešimo tema - skaitminės pirkybos strategijos kūrimas, devintas darbo tvarkės punktas. Skaitminės pirkybos strategijos kūrimas ITRE nuomonė apie INTE savo iniciatyvos pranešimą, skaitminės prekybos strategija, jos kūrimas. Jei teisingai suprantu, pono Butikofer vardu Turmes pradės diskusijas. Žodis jums. Ponas Butikofer dalyvauja plenarinėme posėdėje taip susikirto nesėkmingai laikai, mes turime pradėti diskusijas, nes kitaip mūsų balsavimas bus pavėlavęs, lyginant su kitais komitetais. Siūlau, kadangi šešėliai pranešėjai turi pono Butik Kufer pagrindinius pranešimo punktus, tai aš jų nekartosiu, taigi pradėkime diskusiją ir tikėkime, kad Butik Kufer prisijungs prie mūsų vėliau. Kolegos, pradėkime. Pirmiausia, EPP šešėlinis, šešėlinis pranešėjas, ponas Aldo Patričelo kalbės. Žodis jums. Gerbiami kolegos, pirmiausia noriu padėkoti pranešėjui būti kofer, parengtas tikrai kokybiškas tekstas skaitminės bendros rinkos sukūrimas yra būtinas, kad Europa išliktų tarp pasaulio ekonomikos lyderių ir kad pavyktų išlaikyti, išlaikyti Europos įmonių augimą taip pat ir taptautinių lygmenių. Internetas, interneto technologijos išplėtė asmenų galimybės ir pakeitė visuomenės bei ekonomikos veikimo būdus. Rinka turi skaitmenintis, o ES turi suteikti instrumentus, kurie galėtų užtikrinti laisvą cirkuliaciją be laisvą apyvartą, be kliūčių Mm, naudinga vartotojams ir asmenims. Tačiau yra e, trukdžių šitam fenomenui. E, pasaulis vis labiau sujungtas tarpusavėje ir reikia išnaudoti tuos privalumus, e, kurias siūlo tarptautinės kompanijos. ES neturėtų tapti protekcionizmo erdve, neturėtų tapti fragmentuota erdve ar biurokratinių kliūčių erdve. Nes skaitminė ekonomika, jos apimtis šiuo metu skaičiuojama 15 milijardų eurų. 415 milijardų eurų. Reikia suteikti naujų galimybių, kurti naujų galimybių ir darbo vietų, galimybių startupams. suteikti tas galimybės 500 milijonų piliečių. Tai ir mokėjimai internetu ir kliūčių šalinimas, tai turėtų būti skaitmeninės strategijos ES pagrindas. Ji turėtų būti ambicinga ir jos pagrindinis tikslas turėtų būti nauda vartotojams. Reikia sukurti ir gyvendinti bendrijos strategiją. O ji turėtų suteikti prieigą prie trečiųjų šalių rinkų. Dėl to turėtų didėti e, BVP ir turėtų didėti inovacijos. Noriu padėkoti pranešėjui. Vyks diskusijos ir manau, kad bus pateikta naudingų pasiūlymų ir pakeitimų, o rytoj pasieksime bendros nuomonės kuri bus ambicinga ir bus naudinga e, tarptautiniai prekybai. Ačiū kolega už jūsų mintis. Dabar socialdemokratų vardu mm, kolega šešėlinis pranešėjas Korumbačev. Ačiū pirmininkė. Dėkoju kolegai Būtikofer už darbą su šio klausimu. Štai kalbėjo kolega apie protekcionizmą. E, Susidurime su kliūtėmis, tokiamis kaip geoblokavimas, įvairūs reikalavimai taikomi technologijoms, turiniui ir mokėjimo metodams vien ES. Vienas Belgijos institutas nustatė 22 priemonės, 22 ribojimus tarp valstybių narių duomenų perdavimui. Taigi galime įsivaizduoti, kokių kliūčių esama už ES ribų. Turime nustatyti kliūtis ir nubrėžti kelią į priekį. E-komercija ir rinka didėja eksponentiniu greičiu. Tačiau vis tik dar sudaro tik menką procentą bendros prekybos. Turime pripažinti, kad e-komercija yra priemonė mažoms ir vidutinėms įmonėms plėtotis. E, tarptautinėme ir vietos lygmenyje įmonėms padeda patekti į globelę rinką. Vartotojo apsauga, siuntų pristatymas, mokesčiai, muitinių procedūros, jos turėtų būti pritaikytos e-komercijai. ES turi skatinti muitinės skaitmeninimą, turi sudaryti sąlygą sumokėti muitą internetu, nes e, pernelyg griežtos procedūros kenkia prekybai. Reikia tai skatinti in, e, tarptautinių lygmenių. Svarbiausia, kad e, būtų pasitikėjimas, e-prekyba. ES turi dirbti kartu su tais tinklapiais, kurie kovoja su klastojimu ir užtikrina sąžiningas prekybos sąlygas. neturėtų būti įmonės verčiamos stebėti ex ante turinį, tačiau jos, aišku, turėtų būti įpareigotos pranešti apie neteisėtą turinį ir užtikrinti autorių teisės. Ir galiausiai laisvos priekybos sutartys neturėtų būti vertinamos kaip vienintelis bendradarbiavimo būdas užtikrinantis tarp valstybinę priekybą. Mano manimu, kai ES pasirašo tarptautinės laisvos priekybos sutartys, į jas privalo įtraukti, įtraukti skaitminės prekybos e, skyrių, pavyzdžiui, sudarant sutartį su Singapūru, Kanada ir kitomis valstybėmis. Ačiū. Kitas. Kitas kalbėtas, EKR er atstovas Parekov. Internet. Labas vakaras, pirmininkė. Interneto skaitmeninimas, naujos technologijos labai smarkiai takoja mūsų visuomenę ir ekonomiką tradicinės pramonės vis labiau renkasi skaitmeninimą ir jų produkcija tampa skaitmeninė ir paslaugos taip pat. Mažesnės įmonės taip pat gali pasiekti savo klientus greičiau ir mažesnėmis sąnaudomis nei anksčiau. Daugelis dabartinių priekybos taisyklių neatspindi realybės ir tuo pat metu pasaulio vyriausybės kuria kliūtis barjerus, blokuoja prieigą prie rinkos arba kuria nesažiningus privalumus vietos įmonėms. MVI, jeigu nori pirkti ir parduoti internetu, tam reikalinga atsisakyti nereikalingų kliūčių priekybai. Tai turėtų būti ES strategijos esmė. Tokiu būdu būtų galima sukurti apčiopiamos naudos ir užtikrinti sąžiningą prieigą Europos įmonėms trečiosiose šalyse. Tai yra labai svarbu. Kasmet ES parduoda 1,7 trilijonus vertės, trilijonų vertės prekių pasauliui. Taigi ES priekybos politika turėtų būti orientuota į tai, kad būtų naikinamos priekybos kliūtys, kurios diskredituoja mūsų vertybės. Ir čia pagrindinis dėmesys turi būti skiriamas toms priemonėms, kurios apsunkina įprastinę verslo aplinką, taip pat reikalavimai, kurie taikomi vietos įmonėms, taip pat e, kliūtis investicijoms ir tokios procedūros, kurios neigiamai veikia įmonės, kurios e, dirba skaitmeninės priekybos srityje. Skaitmeninių tinklų kokybė, interneto sparta ir jungtis sukuria verslo galimybės, leidžia siūlyti labai įvairius produktus. Tai yra naudinga mūsų vartotojams. Dėkoju. Ačiū. Pone Virik, Alda, frakcijos vardu. Dominik Rikė dėja negali dalyvauti šiuose diskusijose šį vakar. Uh, Toliau ponia Toja, vicepirmininkė. Prašau. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pridurti keletą, keletą dalykų. Aš manau, ponas, pono Bitikoferio tekstas yra labai geras ir gan išsamus. Aš asmeniškai norėčiau daugiau dėmesio skirti dviems aspektams. Jis kalba apie tai, kad reikia kurti, plėtoti tarptautinę priekybą ir elektroninę priekybą, kuri peržengia ES sienas ir taip pat mums reikia reikiamų bendrijos priemonių. Mes turime grįžti prie elektroninės priekybos direktyvos ir peržiūrėti ją, nes tekste yra kalbama apie tai, kad reikia sustiprinti visą sąrangą, visą sistemą, kaip kalbėjo ir ponas Petričelo. Taigi mes turime sustiprinti bendrijos pagrindus ir tuomet mūsų įmonės paslaugas teikiančios bendrovės, tos, kurios siūlo produktus ir taip pat mm, vartotojai, darbuotojai. Čia kalba eina faktiškai apie tris šalis ir mūsų komitetas yra ypatingai sus, užsieima verslo klausimais, tačiau tai yra susiję ir su uh, darbo rinką ir aš manau, kad na, tekste yra minima ir tai, kad reikia skatinti skaitmeninį augimą ir taip pat gerbent ir, varto, ir darbuotojų teisės. Ir aš perskaičiau Italijos laikraštie šiandien vieną apžvalgą, kur kalbama apie darbo tokių grupių, gru, tokias grupės, tai yra įprastinis darbas žemės ūkio sektorėje, kur labai išnaudojami darbuotojai dirbantį žemės ūkio srityje. Tai yra, ta turim, tam turime užkirsti kelią skaitmenėje ekonomikoje, tai yra gėdingas reiškinys ir taip pat vartotojų apsauga turi būti sustiprinta. Žinoma, skaitmenė ekonomika turi aukti, tačiau mes turime kovoti su netinkamomis darbo formomis. Ir turime mąstyti ir apie skaitmenės ekonomikos kokybę. Na, o bendrai paėmus, tai tekstas tikrai labai geras, mes siūlysime tik kelis pakeitimus. Ačiū. Ponas Zorinio. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū taip pat pranešėjai Skaitmeninės rytyje konkurenciniai gebėjimai yra svarbus dalykas, jeigu Europa nori būti pasaulinio lygio prekybos veikėja. Tačiau mes dar nepasiekėme skaitmeninės revoliucijos lygio. Svarbiausi iškylantis iššūkiai yra skaitmeninės rinkos kūrimas, šitą ir kuriame rinka turės atsižvelgti naujų technologijų egzistavimą. Tos naujos technologijos turės ES E, iškelti į pasaulinę skaitmeninę rinką. Nuo to neturi nukentėti vertybės ir ES piliečių interesai. Be abejo, reikėtų, kad mūsų nuomonė būtų tvirtesnė ir stabilesnė. E, randama yra tokių infrastruktūrų, kurios galėtų būti naudojamos. Tačiau šiandien štai, pavyzdžiui, balsavome dėl investicijų tam tikros dalies. Ir penktosios kartos tinklai taip pat yra svarbus. Mes balsavome dėl visuotinės prieigos prie interneto, balsavome dėl um, belaidžio interneto. Um, galimai nemokamo. Reikėtų, kad tas tinklas būtų išplėtotas, kad jis būtų konkurencingas ir galimai nemokamas, kad visi galėtų tuo ryšiu naudotis. Kolega Omačev uh, išsakė daugelį pastabų, kurias galėčiau paremti. Ir galėčiau pareikšti šiek tiek kritikos tuo požiūriu, kad tas pranešimas nėra pakankamai toli žengiantis, yra labiau tokios gynybinės pozicijos ir tai yra susiję pirmiausia su tarptautiniais prekybos susitarimais. Man atrodo, kad konkurencijos taisyklės turi keistis, būtina į tarptautinės prekybos sutartys įtraukti uh, E, ir vienus ir kitus aspektus. Reikėtų, kad būtų kalbama apie lygės galimybės, e, pasirinkimo laisvę, e, tos laisvės apsaugą. Visa tai yra susiję su mūsų skaitmeniniu identitetu. Tai taip pat yra ir ES identiteto dalis. Tad visa tai turi būti įtraukiama į tarptautinius susitarimus. Tie principai turi būti taikomi mūsų skaitmeninėje rinkoje, bet taip pat ir pasaulinėje rinkoje. Ačiū, ponė Pirinkti, ačiū gerbiamas kolega. Dabar žodis Europos komisijos atstovams. Tarptautinės priekybos generalinio direktorato atstovui Ra e, Ralfinį, prašau. Uh, you, ačiū, ponė pirmininkė. Aš esu iš generalinio sekretoriato, tačiau man buvo priekybos generalinio direktorato kolegų parengti užrašai, kuriuos aš ir perskaitysiu. Jie negalėjo šį vakarą atvykti ir aš galiu jų vartų pasakyti, kad komisija sveikina šį pranešimo projektą. Jų vertinimu tai yra gerai subalansuotas dokumentas ir mes galime pritarti daugumai dalykų, kurie yra akcentuojami jame. Komisija visiškai pritarė trims principams, kurių pagrindų turi būti kuriuoma priekybos strategija Europoje. Mes manome, kad priekybos taisyklės turi pasirūpinti e, prieigą prie rinkos įmonėms, taip pat kurti naudą vartotojams ES ir taip pat užtikrinti pagrindinės teisės. Tai yra pagrindiniais ramšiai kalbant ir apie skaitmeninės priekybos strategiją. Mes sieksime rezultatų visose šiose srityse ir mes pateikėme visapusiškai parengtus priekybinius straipsnius dėrybose su Meksika ir Indonezija ir pastarajame sustarime su Japonija irgi pasiekėme neblogų rodiklių, kadangi ten yra konkretus skyrius skirtas elektroniniai priekybai, kur kalbama apie įvairius svarbius klausimus įtrauktus ir į pranešimą. Komisija atsižvelgia į siūlymus, kurie yra pateikti praneš... nuomonės projekte ir galime pritarti daugumai, daugumai siūlymų, tačiau norėtumėme pažiūrėti, ko geriausiai galime pasiekti per priekybos susitarimus ir kai kurie klausimai, pažiūrėjau, susijęs su aiškesniais mokesčiais ir muitais, galbūt tą būtų galima išspręsti kitų iniciatyvų pagalba, kai kurie nariai minėjo duomenų srautų klausimą, tai aš norėčiau pridurti, kad tai yra tas rytis, kur komisijos strategija, vidinė strategija vis dar yra kuriama ir aišku, reikia pasiekti reikiamos pusiausvyros tarp uh, viena vertus to, kad reikia siekti ambicingos darbo atvarkės ir kovoti su skaitmeniniu protekcionizmu ir užkesti kelią nepateisintiems duomenų srautams arba vietos ribojimams, tačiau kita vertus mums reikia tokios politikos kur būtų galima reguliuoti ir užtikrinti pagrindinę teisę į duomenų apsaugą. Kaip sakiau, komisija vis dar masto apie tai, kaip būtų galima tos pusiausvėros pasiekti. Taigi, Komisija laukia pakeitimų, kurie bus pasiūlyti komiteto narių ir taip pat kitų komitetų ir laukiame tolesnių diskusijų, kai bus parengtas galutinis pranešimo projektas. Ačiū. Dėkoju komisijai. Dabar Reinhardo Biti koferio vardu e, Turmes, Klio Turmes, ko, žalių koordinatorius. Taigi, kiek suprantu, Reinhardo pranešimas yra daugmaž priimtinas šešėliniams pranešėjams, priimtinos tos pozicijos, kurias jis e, išdėsto ir pasiūlo. Pana Zarinio yra teisus, mes čia turime tam tikrų europietiškų ypatumų, nes mes labiau rūpinamės piliečių apsaugą, kalbant apie jų duomenys ir labiau rūpinamės savo pramonę. Nes, e, pavyzdžiui, šnipinėjimas kitų įmonių, netgi draugiškų jėgų nėra mums labai primtinas ir ta problema taip pat e, dėl mokesčių. Na, tai yra pozityvi darbo atvarkė, bet mes turime viską suderinti su savo vertybėmis, taigi Reinhardas laukia tolesnio darbo su jumis, sieks kompromisų ir tikimės, kad bus parengta, parengta tikrai solidi nuomonė mūsų komiteto. Ačiū. Pakeitimų patikimo terminas yra spalio 3 diena, 6 val. vakaro. Rytoj, kitaip tariant. Itre balsuosime spalio 6 dieną. Ne šį vakarą. tiek. Dėkojam. Dėkoju iš diskusijas. Pone Bienkovska už minutės atvyks. Taigi, dėkui. Dabar persime prie dešimto darbo tvarkės klausimų už minutės. Good evening, Madam Commissioner. Labas vakaras, ponia komisijos narė. Sveiki atvykę į Europos parlamento ITRE komitetą. Ačiū, kad atvykote. Vyks struktūrinis dialogas mūsų su Europos komisija. Ir turime du pasiūlymus pateiktus Europos gynybos pramonės plėtros strategija, labai svarbus dokumentas, 500 milijonų eurų dviejų metų laikotarpiu yra numatyta. Taigi dėkoju už tai, už tokią programą. Mūsų pranešėjai yra ponia Grostet. Ir esame pasiruošę eiti pirmin ir svastyti šį klausimą, kuo galima greičiau, nes norime pradėti vykdyti programą nuo 19 metų pradžios, tai mums labai svarbu. Ir toliau kitas klausimas, kuris yra labai svarbus, tai yra atnaujinti ES pramonės politikos strategiją, kurią sveikiname ir kuri yra susijusi su parlamento nesnei parengta rezoliucija, kur kalbama apie ambicingą abikcingos pramonės strategijos kūrimą ES. Taigi dėkoju dar kartą už naują pramonės strategiją ES ateinantiems metams. Tai svarbu mūsų komitetui ir, įsivaizduoju, visam Europos parlamentui, ypač ES pramonės įmonėms. Taigi prašau, ponia, žodis jums. Ačiū pirmininkė, gerbėmi nariai, ačiū, kad pakvietėt mane čia dalyvauti. Iš pradžių buvo planuota, kad diskutuosime apie gynybą, ypač apie Europos gynybos pramonės plėtros programą. Dabar man malonu matyti ponę Grostet, pranešėją, šešėlinius pranešėjus ir narius ir skirtingų komitetų, kurie dirbs su šią iniciatyvą. Laiko per nelik daug neturime, nors kitą vertus turime tai aptarti itin išsamei. Šią progą aš taip pat trumpai pristatyti, o vėliau ir išsameu aptarti <clears throat> mūsų atnaujintą pramonės politikos strategiją, kuri buvo pradėta prieš dvi savaitės. Pradėsiu nuo pramonės strategijos, o antrąją kalbos dalį skirsiu gynybai ir gynybos pramonės programai. Visi puikiai suvokiame, kad dabar ekonomika auga ir turime pasinaudoti šią progą modernizuotis ateities tikslais. Dėl to mes dabar dirbame su pramonės strategija. Norime, kad mūsų pramonė būtų išmaniausia, inovatyviausia ir tvariausia pasaulyje. Mūsų pramonė šiuo metu pirmauja pasaulyje ir turėtume išlaikyti šią tendenciją technologijų pokyčių, technologijų revoliucijos metu Turime užtikrinti, kad Europa ir ateityje pirmautų, kad būtų jos pramonė išmani, inovatyvi ir tvari. Taip pat norime, kad pasitelktume naujausius skaitminės technologijos modelius ir kad e, mūsų pramonė galėtų pasinaudoti bendrosios rinkos privalumais. Be to norime pereiti prie mažai CO2 sukuriančios ir žiedinės ekonomikos. Atnaujinta pramonės strategija yra grindžiama FSA e, skaitmeninės rinkos strategija, kosmoso strategija yra šeši ramšiai. Jų šiandien nevardysiu, bet e, vėliau turėsime pakankamai laiko apie juos padiskutuoti. Sunkiai dirbome. Jautėme ir pramonės, ir tarybos, ir valstybinarių, ir jūsų spaudimą pateikti tokį dokumentą. Šeši ramšiai. Pirmasis tai bendroji rinka, jos stiprinimas ne tik kliūčių naikinimas, bet ir naujų galimybių atvėrimas. Antra, pramonės atnaujinimas skaitmininėme amžiuje, tai yra didinti išmanių technologijų įsisavinimą e, pramonės vertės grandinėje. Toliau, CO2 mažai sukurianti ir žiedinė ekonomika. Ketvirta, investicijos į ateities pramonę Mums reikia daugiau kapitalo investicijų į mažas ir vidutinės įmonės. Penkta. Parama pramonės inovacijoms. Pavyzdžiui, remiame pagrindinių įgalinančių technologijų įsisavinimą ir galiausiai labai svarbu pasakyti apie prekybą ir konkurenciją globalių lygmenių. Svarbiausia atvira, atvira ir taisyklėmis grindžiama prekyba. E, Abipusiškumas labai svarbu, tai yra prieiga prie viešųjų pirkimų rinkų, tai yra teisėtas mūsų lūkestis ir visą tai mes išvardėjome šiame dokumente. Galbūt ne šiandien, bet artimiausiai ateityje norėsite su manimi apie tai padiskutuoti ir paremsite mus įgyvendinančią strategiją. Šį dokumentą, manau, galima laikyti labai nuoseklių su mūsų iniciatyvomis. Toliau, Europos mm, gynybos pramonės plėtros programa. Šių metų birželio 7 mes pradėjome, įsteigėme Europos gynybos fondą. Tai labai svarbus žingsnis plėtojant mūsų gynybos pramonę, kuri gali reaguoti tinkamai į saugumo iššūkius Europoje. Be to, labai svarbu, kad didinamas bendravimas tarp e, skirtingų pramonės sektorių, įskaitant gynybos sektorių ir tarp valstybių narių. Trumpai, du ramšiai - moksliniai tyrimai ir pajėgumai. Mokslinių tyrimų ramstis, man malonu pranešti, yra pakankamai tvirtas 90 milijonų eurų skirta per trejus metus bandomajam projektui ir parengiamiesiams veiksmams. Paskelbti e, kvietimai dalyvauti konkursuose konkretiems projektams, tokiems kaip e, automatinės sistemos ir ateities kareiviai. Diskutuojame dėl 18 metų darbo programos. Dėkoju Jums už paramą. Be Jūsų veiksmų ypač be pono Galer paramos biudžeto asignavimams e, parengimiai veiksmai neegzistuotų. Ir šitie veiksmai nugrys kelią e, gynybos mokslinių tyrimų programai, kuri bus pasiūlyta po metų būsimai finansiniai daugiametiai perspektyvai. Dabar aš norėčiau aptarti pakankamai naują ramstį tai pajėgumų ramstis. Tai naujovė Europos gynybos pramonės plėtros programoje. Šis ITRE komitetas kartu susėdė biudžeto imko ir e, komitetais aptarinės artimiausiais mėnesiais. Pirmą kartą tokią programą mes siūlome. Tokią programą gynybos tikslams, tai yra tiesiog lūžis ir visą situaciją keičiantis faktorius. E, yra du vienas kitas sustiprinantys tikslai, tai yra didinti mūsų gynybos pramonės konkurencingumą. Štai kodėl mes pasirinkome konkurencingumo straipsnį 173 kaip teisinį pagrindą. Ir antra, sudaryti sąlygas Europai žingsnis po žingsnio užtikrinti savo saugumą ir nuo nieko nepriklausyti. Ir tam mums reikia stipraus ir konkurencingo gynybos pramonės sektoriaus. Toks yra mūsų programų pagrindinis tikslas. Skaičiai patys paaiškina situaciją. 80 procentų gynybos pirkimų Europoje atliekama nacionaliniu lygmeniu ir dėl to E, galima konstatuoti dubliavimą, neveiksmingumą. Pavyzdžiui, 178 e, ginklų sistemų yra Europoje, dauguma jų nėra, neturi tarpusavio sąsajos, o JAF yra tik tai 30, galime palyginti. Kitaip tariant, yra daugiau mm, sraigtasparnių modelių negu kad vyriausybių, kurios gali juos įpirkti. galima konstatuoti, kad mes švaistome resursus ir pinigus. Europos parlamentas įvertino, kad e, tuo metu, kai neegzistuoja, neegzistuoja Europos gynybos pramonė, mums tai kainuoja nuo 25 iki 100 milijardų nuostolių. Štai kodėl mes siūlome 500 milijonų finansavimą 2019-2020 metais Europos gynybos pramonės plėtros programai. Ko mes norime pasiekti? Tai yra stimuliuoti bendradarbiavimą, panaudoti ES biudžetą, kad kofinansuotume gynybos pajėgumų plėtrą. Dėl jų turi susitarti valstybės narės. Valstybės narės turi nutarti, kokie yra pajėgumų prioritetai. Programa yra skirta tik ES įmonėms. Tai nepaprastai svarbu, jeigu norime didinti savo pajėgumus ir prisivyti technologinių požiūrių kitas pasaulio valstybės. Apimtis turėtų būti plati nuo prototipinės fazės, bet taip pat ir bandymų, dizaino, sertifikavimo ir tyrimų fazes. Daugiausia kalbame apie subsidijas, 20 procentų prototipams, 30 e, procentų PESCO projektams, tai yra kofinansavimas, didinamas iki 30 procentų ir gali būti 100 procentų kitiems plėtros veiksmams. Prototipai, galimybių studijos 20-30 procentų, bet 100 procentų kitoms fazėms ko norime valstybių, iš valstybių narių? Jos turi įsipareigoti kofinansuoti galimybių plėtrą ir kartu pirkti galutinį produktą. Taip, mes ketiname mm, stimulinti bendradarbiavimą tarp valstybių narių ir sektoriaus. Nenorime dubliuoti dabartinių institucinių sąrangų, Mes pasiteksime savo, įsigaliojimus, į, į, savo įgaliojimus kaip teisėkuros proceso vieni iš dalyvių. Mes neturime sumaišyti tarp vyriausybinių procedūrų. Noriu paminėti dalykus, kurie dar neaptarti taryboje ir parlamente. Pirma, Nuolat kartoju, kad šita programa yra skirta ne tik didžiosioms valstybėms ir didžiosioms pramonėms. Tai yra labai įtrauki programa, atvira naudos gavėjams iš vairių valstybių narių. Tačiau aiškiai turiu pasakyti, nenorime e, primesti gražos geografinių pagrindų Mūsų tikslas yra pramonės efektyvumas. Mes skatinsime mažų ir vidutinių įmonių dalyvavimą iš įvairių valstybių narių. Skatinsime, kad jos teiktų konsorcijumus gynybos tiekimo grandinėse. Norime pasiekti, kad gynybos pramonė atvertų savo e, tiekimo grandinės tarp valstybinėm bendradarbiavimui. Todėl pasiūlėme, kad e, tam tikra dalis biudžeto būtų skirta mažoms ir vidutinėms įmonėms. Geografinė pusiausvėra priklausys nuo kofinansuojamų projektų. Norėtume, kad valstybės narės pateiktų patikimų ir diversifikuotų projektų pasiūlymų. Labai atidžiai aš išnagrinėsiu tarybos ir parlamento pasiūlymus šio klausimu nes nepaprastai svarbu nustatyti tokias taisyklės, kurios atitiktų mūsų poreikius. Ne tik didžiosios pramos ir didžiųjų valstybių narių poreikius. Antra, pusę milijardo biudžeto, kurį mes siūlome. Čia kai ką trumpai paaiškinsiu. Turėjome atidžiai atsižvelgti į tai, kad ES biudžete dabartinėme laikotarpyje manevro laisvės yra nedaug. Tačiau kita vertus, nuo pat pradžių suvokime, kad jeigu norime elgtis rimtai, jeigu norime, kad valstybės narės rimtai reaguotų į pasiūlymus dėl gynybos bendarbiavimo, mes turime įsipareigoti ir skirti pinigų ir pakankamai pinigų iš ES biudžeto. Tai gali stimuliuoti bendradarbiavimą pramonėje. Nuo pat pradžių visos valstybės narės tam pritarė ir reiškia susidomėjimą. Labai atidžiai stengiamės pasitelkti ir naujas lėšas iš atsargų ir taip pat perskirstydami dabartinės biudžeto eilutes Pasistengime, kad ne vienas dabartinis projektas nevėluotų ir kad e, jokios programos nenukentėtų. Manau, kad e, darbas užduotis buvo sunkiai ir ilgai užtruko, tačiau esu įsitikinusi, kad rezultatai bus. Turime rasti pragmatinį sprendimą ir 2019-2020 paskutinius finansinės programos metus išnaudoti kaip bandymų laikotarpį ir parengti ateities biudžeto e, gynybos e, pramonę. Parengėmiai veiksmai ir gynybos pramonės plėtros programa yra bandomieji projektai. Štai dėl ko noriu su jumis tai aptarti, nes Tos diskusijos padės mums išsiaiškinti, ar siūlomas taisyklės tinka ateičiai ir būsimai finansiniai perspektyvai. Tai taip pat bus Europos institucinių struktūrų sugebėjimų patikrinimas, ar mes sugebame diskutuoti, dėrėtis ir tikėkime sutarti dėl tokių naujų dalykų kaip gynybos programa. Negalime savo leisti sužlugdyti šį, šią iniciatyvą komisijos šis žingsnis ne beprecedento ambicingas. Ir dabar visoms institucijoms tenka pareiga nemažinti šių ambicijų. Aš žinau, kad galiu tikėtis jūsų komiteto paramos, bet e, manau, kad ir susijusių komitetų paramos. Mes norime, kad šita programa pradėtų veikti 2019 metais. Turime veikti greitai. Dabar noriu padėkoti pranešėjai poniai, poniai Grostet už tai, kad e, sudėliojo ambicingą mm, darbų grafiką. Mums to reikia. Dabar taryboje pirmininkauja Estija. Darbai lekia į priekį ir manau, kad bendrai požiūrį mes galėtume suformuoti lapkričio mėnesį. Todėl bendravimas su Europos parlamentu yra esminė sąlyga. Jūs galite manimi pasikliauti. Aš stengsiuosi atsakyti visus klausimus, kuo atsakingiau. Ir tiesiog konstatuosiu, kad Tikiuosi jūsų paramos abiem klausimais ir pramonės strategijos ir gynybos plėtos strategijos klausimų. Ačiū, ponė komisijos narė, už pateiktą informaciją ir už labai konkrečius pasiūlymus. Ačiū už jūsų žingsnius, už tai, kad e, judinate šį klausimą, plėtojate jį. Dėkoju šešėliniams pranešėjams, taip pat dėkoju sėdė komiteto atstovams, kad atvyko čia. Noriu priminti įtrė nariams, kokia labai svarbi šio projekto pagrindinė idėja. Prisiminkime, kad ta idėja gimė sėdė komitete. Ačiū Jums, kolegos, už tai. pramonės politika pagal šeštąjį priedą yra įtrė komiteto kompetencija, bet jūs visada čia laukiami. O šiuo klausimu netgi privaloma, kad sėdė pakomitečio nariai čia dalyvautų. Dabar aš pradėsiu nuo ponios pranešėjos, po to sėdė pakomitečio narys kalbės, jis rengė nuomonę pagal taisyklę 54. Labai svarbi nuomonė mums pagal 54 taisyklę. O dabar ponia Groset. Ačiū, ponia pirmininkė. Ačiū taip pat poniai komisariai Bienkovskiai už tai, kad atvyko šį vakarą į mūsų posėdį. Tai rodo jos tvirtą įsipareigojimą plėtoti ES pramonės politiką, kuo siektingiau. O ašgi kalbėsiu labiau apie gynybos ryties pramonės politiką, nes mes žinome, kokie didžiuliai iššūkiai mūsų čia laukia. Žinome, koks klostosi tarptautinis kontekstas. Mano kolega iš sėdė komiteto tai išdėstytų geriau negu aš, svarbu kovoti su terorizmu. Taip pat žinome, kad daug pasaulio šalių yra nestabilios. Ir čia norėčiau grįžti prie pramonės reikalų, tarptautinė konkurencija, e, skaitmeninė revoliucija, visa tai yra tie dalykai, kurie kelia naujas grėsmės ir teikia naujas galimybės. Mes turime pramonės programą, kuri yra labai įdomi, nes reikia suprasti, kokie sudėtingi iššūkiai mūsų laukia Ir taip pat svarbu, kad ES užimtų deramą vietą, kad tai būtų viena iš svarbiausių jėgų nudienos pasaulyje. Svarbu paremti e, gynybos pramonę, ten daug naujovių, ten daug sukurta darbo vietų ir tas rytis yra svarbi mūsų visiems piliečiams. Tai, kas patenka į gynybos rytį, paliečia neišvengiamai civilinės rytis. Tad mūsų pramonė turi būti dinamiška, turi būti konkurencinga Jūs tai teisingai paminėjote, ponia komisarė. Gynybos rytyje e, konkurencingumas įgauna šiek tiek kitokią konotaciją. Tai gali pasireikšti įgyventinamų programų efektyvumu ir taip pat didžiulės kompetencijos reikalavimu. Dėl to, dėl tos kompetencijos mūsų įmonės išsiskiria iš kitų pasaulyje šios rytyje veikiančių įmonių. Bendradarbiavimo projektų šioje srityje jau esama, tačiau tas bendradarbiavimas kainuoja labai brangiai dažnai ir kai kurios programos dėl to tampa labai sudėtingos. Būtent dėl to reglamento siūlymas yra pateiktas tam, kad atsirastų šios ryties e, pramonės programa ir tai būtų puikus pagrindas pastumėti pirminį europinį bendradarbiavimą, kurio iki šiol trūko. Pone komisarė, jūs e, kalbėjote apie kai kurias problemas ir iš tikrųjų, kai kalbama apie ginklavimosi, ginkluotės pramonės politiką. Tai yra be abejo pramonės politika, bet kadangi kalbame apie gynybos rytį, tai klausimas yra labai labai jautrus, kadangi jis yra susijęs su valstybių narių suverenumu, su jų išskirtinė kompetencija. Pone komisarė, yra tokių dalykų, dėl kurių reikės priimti sprendimus, jų nėra pranešime. Ir aš jau dabar turiu klausimą, kuris yra labai svarbus. Biudžetas. Koks biudžetas bus skirtas? Buvo kalbėta apie 19-20 metus 600 milijonų eurų tam laikotarpį. O šiaip yra kalbama apie 10 milijardų eurų visam biudžetiniam laikotarpiu. Tai yra didžiulės sumos. Suprantama, mūsų parlamentas ir, manau, mūsų piliečiai taip pat nesuprastų, jeigu tas finansavimas nebūtų skiriamas tiesiogiai Europos įmonėms. Tačiau lengva tai pasakyti, daug sunkiau įgyvendinti, kadangi kai kurios Europos e, pramonės įmonės yra pasirašiusios partnerystės susitarimus, akcininkų susitarimus su šalimis, kurios nėra ES narės. Tad e, esminiu dalyku taps tai, kad pavyktų rasti tinkamas formuluotės, kad ES įmonės e, sulauktų būtent šio finansavimo. Yra ta taisyklė, apie kurią jūs kalbėjote, 50 procentų akcininkų taisyklė. Tačiau, kaip ir visos taisyklės, ši yra irgi tokia, kuriai trūksta lankstumo, tačiau ta taisyklė yra reikalinga ir reikės e, sutvarkyti situaciją taip, kad būtume užtikrinti, kad Europos įmonės gaus šį finansavimą. Ir taip pat reikėtų, kad įmonės nepatirtų sunkumų dėl to, nors kai kuriuoms tokių sunkumų gali kilti. Jūs mums kalbėjote taip pat apie būtinybę, e, kad finansavimas būtų skiriamas ir mažoms ir vidutinėms įmonėms. Čia jums galiu tik pritarti. Svarbu, kad ši programa suburtų visą eilę valstybių narių, visas jas ir svarbu, kad visos valstybės narės jaustųsi įtrauktos į šį procesą. Jeigu jų mažnis įmonės finansavimo gaus, tai jau bus labai gerai. Aš, ponė komisarė, manau taip pat, kad turime likti labai lankstus, kalbėdami šią temą, nes nereikėtų pernelyg e, sustabarėjusių būdų vadovaujant, e, kad nereikėtų, kad privestume savo įmonės E, laikytis nuo šaly nuo tų programų, nes dėl to nelankstumo jos būtent gali taip ir nuspręsti elgtis. Tad e, be abejo, tikslumas svarbu, bet lankstumas taip pat labai svarbu. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū, sako pirmininkas, už jūsų pasisakymą kolega Pasku. Atstovauja sėdę komitet, pakomitečiui, prašom, kolega. Dėkoju, kad pakvietėte mane į šią svarbę diskusiją, sako ponas Pasku. Penkis dalykus norėčiau paminėti. Pirmiausia, jūs žinote, kad e, turime pakeisti mąstymų būdą. Iki šiol nacionalinis išimtinai, nacionalinis kompetencijos klausimas buvo gynyba ir su juo susiję dalykai. Taip mes dirbom iki šiol. Mūsų pramonės, įmonės buvo priklausomos nuo nacionalinių vyriausybių sprendimų. Dabar turime pakeisti šį mąstymą, esame priversti tą daryti ir turime galvoti labiau tarptautiškai, tačiau turime e, nepamiršti, kad tas barjeras, tas mentaliteto barjeras egzistuoja. Antra, labai daug specifikacijų yra numatyta ir studijų yra pavyzdžių, e, kur tokių pavyzdžių yra tikrai labai daug. Jūs pamatytumėte, jo kalbama apie vieną kitą svarbų dalyką ir paskui 22 klausimus, kurie yra labai panašus, kurių tikslas būtų pateikti atsakymus į 20 kažkokius individualius klausimus. Tai aš manau, kad reikėtų atkreipti labiau dėmesį į tai, kad dialogas turėtų būti intensyvesnis, reikėtų atsisakyti tų smulkmenų ir bandyti pasiekti tam tikrą bendrą supratimą. Tai yra ypatingos svarbos dalykas, tai yra politinio proceso dalis. Jeigu norime, kad kuo daugiau klausimų būtų apimta, būtent taip turėtume mąstyti. Trečia, mes neišvengiamai turime tam tikrų ne ES dalių, kurios sudaro galutinio produkto dalį. Ir jeigu jas tektų pakeisti, būtų sunku ir teks su tą realybę susidurti. Susidurti, tad turime rasti būdų, kaip veikti, kad galiausiai turėtume funkcionalų produktą, įskaitant kai kurias neuropines dalis. Tai ir taip turės būti tam tikrą laiką, kol tų dalių nepasigaminsime Europoje. Ketvirta. Paprastai, kai šalis perka ginklus, iš jungtinių valstijų. Jos tą daro ne tik dėl to, kad nori turėti būtent tokį produktą, bet perka ir dėl to, kad nori tam tikrų politinių garantijų įmonėms. Taigi jūs juk žinote, kad ES taip pat turėtų apie tai mąstyti, turėti tai omeny, nes, kai jūs sakote, tvarkoj, tai yra puikus europinis produktas, tačiau kas kas palaikys e, vieną ar kitą dalyką, kur reikia, kad, kuris turi būti palaikytas. Jeigu man bus pasakyti, kad 27 valstybės palaikys tai, ko man reikia, tai būtų puiku. Tad turime toliau dirbti kartu vieni su kitais, kad e, tos abipusės paramos aspektas taptų savaime suprantamu ateityje, jeigu norime, kad ES produktai būtų patrauklus. Na ir paskutinis dalykas, kuris jau buvo paminėtas ir aš tuo džiaugiuosi, Ir vis kiekvienas turėtų sulaukti motivavimo tam tikro dalyvauti, jeigu didelės įmonės parduoda savo produkciją kitoms šalims, e, tai yra puiku. Ir kaip žinia, nuostatų susijusių būtent su šias rytimi jau dabar yra. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū. Ačiū, kad atvykote į mūsų posėdį. Sėdė komiteto tiksliau pakomitečio nuomonė yra labai svarbi ir čia mūsų atsakomybė yra bendra šioje srityje. Turime taip pat šiame posėdėje įtrė komitetų šešėlinį pranešėją. Kolega Pohė, dėkoju, ponė pirmininkė. Pone komisarė, ponė pirmininkė. Pramonės vystimo programa gynybos rytyje yra ypatingos svarbos dalykas. Bendra ginkluotė, jos plėtojimas po antro pasaulinio karo yra aktualus mums klausimas. Neturime pakankamai veiklos ir gebėjimų apsirūpinti ginkluotę patys. Manau, kad kiekvienas galėtų sakyti ir būtų teisus, kad savo saugumą turime stiprinti. Ir ne tik remdamiesi tam tikrais politiniais dalykais, bet mums reikia taip pat ir finansų šiam dalykui plėtoti. E, aš manau, kad gynybos rytis yra labai svarbi tam, kad ES gebėjimo šioje srityje didėtų. Tai leidžia ne tik sustiprinti mokslo turimų sritį, bet taip pat bendradarbiavimą šioje srityje visoje ES. Taip pat turime išsiaiškinti, koks yra tos veiklos bendras kontekstas, kaip apie tai kalbėjo komisarė. Savo siūlyme mes engiamės laikytis nuoseklumo, buvo kalbama apie mažas ir vidutinės įmonės, jų vaidmenį įgyvendinant šios siūlymus. Aš manau, kad reikėtų numatyti garantijas mažoms ir vidutinėms įmonėms. Sutinku dėl to, kad mums reikia turėti tokias sąlygas, kurios padėtų pasiekti rezultatų susijusių su biudžeto tam tikrais apribojimais. Reikia, kad 2019 tie ištekliai iš tikrųjų būtų numatyti ir paskirti. Tai reiškia, kad reikės žengti pirmin labai konkrečiai, kad e, ginkluotės gamyba 19 metais įgautų naują pagreitį. 2012-2016 metais Europos parlamentas jau kėlė šį klausimą. Šis reglamentas remiasi biudžeto tam tikrų skyriumi. Ir tai yra labai jautrus klausimas, kalbant apie šią programą. Iš tiesų, šis e, numatytas biudžetas turėtų padėti išspręsti klausimus susijusius su valstybių narių įnašais į gynybos fondą. Tas e, įnašas, tie įnašai turėtų padėti sustiprinti mūsų gynybos gebėjimus. Tai turėtų sustiprinti mūsų gebėjimus mokslo tyrimus ir tie, tai turėtų sustiprinti piliečių pasitikėjimą ES gynybos sistema. Dabar dėl konkrečių dalykų norėčiau paklausti, gal jums tai pasirodys kaip provokacija. Europos parlamentas iš pradžių nesutiko dėl Cameron pranešimo patvirtinimo, kad būtų numatytas finansavimas iš horizonto 2020 e, devintajai pagrindų programai Tai yra tas klausimas, į kurį negavome iškaus atsakymo. 2019 prasidėjus šiai programai pirmaisiais mėnesiais programa prasidės dar e, jungtiniai karalystiai tebesant ES nare. Tad reikėtų pasižiūrėti, kaip išspręsti šią problemą, kaip imsimės šių sprendimų įgyvendinimo, nes vėliau e, Junktinė karalystė pasitrauks iš ES, kaip spręsti šiuos klausimus. Na ir galiausiai manau, kad Europos komisija, vykstant daryboms su valstybėmis narėmis, numatys tos programos tesimą ir po 2020 metų Bus numatyti, ko gero, platesnių žmonių finansiniai ištekliai, negu juos turime dabar. Dėkoju. Ačiū, sako pirmininkas. Socialdemokratų frakcijos. Vardu kalbės kurika Krasnodepski. Prašau, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone komisarė. Manau, kad Mes visi remiame Europos komisijos pastangas plėtoti ES gynybos pramonę. Siūlyta programa būtent ir prisideda prie šio klausimo sprendimo, bet jūs pasakėt labai svarbų dalyką, ponė komisarė. Ir apie tai kalbėjo ir mano kolegos. Jūs sakėte, kad ši programa turėtų būti įtrauki. Dabar Kai kurios teksto formuluotės, kurios tikėkime bus pakeistos ir visą tai įvyks Europos parlamento veiklos dėka, ten yra pasakyta, kad mes jaučiame tam tikrą susirūpinimą dėl programos įtraukumo. reikėtų, kad programoje neatsirastų panašių silpnų vietų kaip Horizonto 2020 programoje. aktyviausios e, aktyviausiai, aktyviausiai nebuvo gyventinamos e, tos programos, kuriams biudžeto reikėjo daugiausia. Ir manau, kad ši programa turėtų susitelkti prie vienos pramonės šakos. Tai gali pasitarnauti dar didesnė jos koncentracijai. Gali atsitikti taip, kad paskatinsime transnacionalinę transnacionalinį bendradarbiavimą tarp Europos įmonių. Bent trys įmonės, kurios dalyvauti ketina ar kurios, kur, kurios dalyvauja jau panašiuose projektuose, gali turėti su tuo susiklausimu. Reikėtų nepamiršti geografijos įvairovės aspekto, ko gero. Arba galbūt taip pat turėtume įtraukti universitetus ar mokslo tyrimo institucijas į šiuos projektus. Kalbėjome apie mažas vidutinės įmonės, bet galbūt dėrėtų taip pat paminėti ir tas įmonės, kurios turi nedaug kapitalo, Gal, kur, bet kurias galėtume pavadinti ne mažomis, bet vidutinėmis įmonėmis. Ir dar vienas dalykas. Tai būtų struktūrinis bendradarbiavimas su PESCO. Yra pasakyta, kad Ištekliai bus naudojami sklandesniam projektų finansavimui. Tų projektų, kurie bus įgyvendinti plėtojant esamą bendradarbiavimą ir nuolatinį bendradarbiavimą. Bet taisyklių tokių, kaip PESCO bendradarbiavimui, dar nėra numatyta, tai kaip reikės dalyvauti tose programuose. Aš manau, kad e, ne, nereikėtų imtis per nelik toli siekiančių iniciatyvų. Ačiū. Dėkoju, sako pirmininkas, už jūsų pasisakymą. Kitas kalbėtojas mano sąraše yra kolega, kuris pavaduoja šešėlinį pranešėją pona Rikė. Alde frakcijos vardu. Ponas Rikė apgailestauja, kad šiandien negali dalyvauti diskusijoje dėl gynybos pramonės vystimo programos. Jis nori e, patikoti komisijai už savalaikį ir lankstų siūlymą šio reglamento kurio tikslas yra sukurti Europos gynybos fondą. Šis šiuo pasiūlymu ir bando sustiprin, bandoma sustiprinti Europos bendradarbiavimą integraciją. Aiškiai suvokime pasiūlymo tikslą. Jis yra optimaliai naudoti mokslinių tyrimų, mokslinius tyrimus ir plėtrą gynybos rytyje, kuriant 500 milijonų eurų fondą ir skirti finansavimą iki daugiametės finansinės programos pabaigos. Tokiu būdu šio, ši politika leistų svert, gyventi svertų ekonomiką, leistų harmonizuoti, suderinti ekonomiką ir sukurti tokį, tokį karinį kompleksą, kuris būtų konkurencingas pasaulio rinkoje. Sakoma, kad gerų dalykų galima tikėtis iš blogų dalykų ir nepaisant to, kad pagrindinė uh, gynybos rytyje bus prarasta, tačiau Brexit galbūt bus galimybė judėti greičiau į priekį ir tokiu būdu galėsime apibriežti bendrus tikslus ir poreikius. Mūsų Europos gynybos pajėgumų finansavimas yra pirmasis žingsnis tam, kad Europa turėtų priemonių plėstis ne tik kurti rimtą koordinuotą gynybos programą, bet taip pat yra pirmasis žingsnis, kuriant uh, realią pramoninę lyderystę Europoje, kur būtų galima siekti inovacijų ir siekti technologinių naujausių pasiekimų. Be kita ko, tai turės įtakos ir Europos ekonomikai, mūsų konkurencingumui ir visuomeniai. Svarbu pažymėti, kad karinės, pramoni, kar, karinės, pramonės, komplek, karinės pramonės kompleksai e, turės įtakos įvairioms kitoms ūkio sritims ir tam, kad fondas būtų optimaliai naudojamas, uh, reikalinga koordinuoti tą fondą ES lygmenių. Ta turi daryti komisija ir valstybės narės. Tai yra svarbu ir numatant prioritetinių projektų sąrašą, kurie gautų finansavimą ir vienbalsiai pritartų tam visos valstybės narės. Ponas Sirikė turi, nori užduoti du klausimus. Kai vertiname šio fondo finansavimo šaltinius, 145 milijonai eurų paimti iš infrastruktūros tinklų sujungimo priemonės ir tai gali kilti, kelti problemų. Gal galėtumėte paaiškinti šį finansavimo šaltinį. Kitas dalykas, kaip jūs vertinate mišrį, mišrų valstybių narių ir komisijos valdymo modelį, kalbant apie šį fondą. Ačiū. Dėkoju. Kitas kalbėtojas, ponas Biuti Koferis, kuris yra šešėlinis pranešėjas ir kalbės žaliųjų frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė. Tai yra naujovė, apie ką dabar kalbame. Ir nors aš pritariu patiems motyvams, jeigu teisingai juos suprantu, komisija lyg ir nori skatinti bendradarbiavimą, bet aš nepritariu tam požiūriui, kurio, kurį pasirinko komisija. Mes kalbėjome apie geresnio, geresnę išlaidų strategiją jau eilę metų, bet realiai nieko meto nepasiekėme. Mes netgi negyvendiname pirkimų direktyvos, kuri galioja jau aštuonerius metus. Dabar sakoma, kad iš ES biudžeto paėmus lėšas ir padalyjus jas valstybėms narėms įvyks lūžis. Aš tuo labai abejoju. Kai buvo sukurtas fondas, e, skatinant, e, agentūra buvo sukurta skatinant viešosius pirkimus e, pramonės rytyje, karinės pramonės rytyje Europos Sąjungoje. Tikėjo, tikėjomės poslinkių, bet taip neįvyko. Ir dabar kalbama apie tai, kad to galime tikėtis tik tuo atveju, jeigu valstybės narės bus įtikintos, kad reikia bendradarbiauti ne tik bendradarbiauti, kalbant apie finansavimą arba bendrą finansavimą iš ES pusės 250 milijonų eurų dviejams metams. Nieko iš esmės nepakeis. Ir jeigu vertintumėme dar kitus specifinius dalykus, man kyla dar daugiau abejonių. Projektas, kuris tenkina visus kriterijus. Kriterijus, kurie yra išvardinti toks projektas būtų toks nuostabus, kad man net nelabai aišku, kam reikalingos papildomos ES lėšos, kad jis būtų pradėtas įgyvendinti. Konkurencingumas čia yra tik priedanga. Visi puikiai tai žino. Tuo naudojamasi dėl to, kad tai turėtų kaip ir tariamai suteikti teisinį pagrindą tam, kas siūlo komisija, tačiau ne dėl to, kad mums reikia europinių lėšų skatinti konkurencingumą. Viena vertus mes parduodame daugiau ginklų pasaulyje nei turėtumėme, kita vertus Aš manau, kad jeigu mes sumažintumėme išlaidas, tuomet tai paskatintų konkurencingumą, nes mes per daug lėšų tam skiriame ir net konkuren... ne... nekonkurencingos įmonės klesti iš mokė... mokesčių mokėtų pinigų sąskaitą. Taigi, jeigu mes norime konkurencingumo, didesnės išlaidos nieko neduos. Taip pat manau, kad tai yra labai neigiamas pasiūlymas, kur sakoma, kad lėšos turi būti paimamos iš infrastruktūros tinklų sujungimo priemonės tam finansuoti. Tai jeigu mes labai rimtai kalbame apie Europos ekonominę, pramoninę ateitį, negalime pritarti tam, kad gynybos sektoriui būtų skiriamos lėšos iš infrastruktūros tinklų sujungimo priemonės ir satelitinės navigacijos programos. Satelitinių palindominių navigacijų programa tai yra gynybinio bendradarbiavimo esmė, kam reikia paimti pinigus iš vienos kišenės ir perdėti į kitą. Aš manau, kad mes turime čia laikytis kitokio požiūrio ir priversti valstybės narės realiai bendradarbiauti. Tas, ties, tas tiesa, reikia nuveikti daugiau kartų, bet yra kitų būdų ir dabar dar vieną skirti finansavimo paketą lobistams iš gynybos sektoriaus tai nėra primtina. Ačiū. Kitas šešėlinis pranešėjas, GUE frakcijos vardu, Neoklis Silikiotis. Prašau. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau komisijos narę, jūs pasveikite atvykus į mūsų komitetą. Jūs pristatėte pirmiausia pramonės politiką, o po to naująją gynybos pramonės plėtros programą. Tai, kaip ji yra siūloma, tai yra panaikinamos bet kokios galimybės, pastangos paremti ekonomiką. Mes prieštaraujame tam ne tik procedūrinė prasme, bet ir dėl to, kad ši gynybo, šioje gynybos programoje kalbama apie ES sukarinimo procedūrą. Jūs reikalaujate investicijų gynybos sektorijoje, kad būtų galima sustiprinti gynybos sritį. Ir jūs siūlote tai, kad būtų kuriamos nuolatinės karinės struktūros, Europos gynybos fondas 38,5 milijardo eurų biudžetas, nuo 20 iki 27 metų 5,5 milijardo per metus tam, kad būtų surinkta, susipirkta karinė pramonė, įranga ir būtų skatinama gynybos pramonė. Tai visiškai prieštarauja realiems poreikiams, ekonominiams poreikiams ir visuomeniai, visuomenės poreikiams Europoje. Ir tos lėšos paimamos iš plėtros programų, konkrečių plėtros programų ir, kaip ankstesnis kalbėtojas minėjo, tos programas. Kadangi yra toks fondas kuriamas, tai kodėl nepasinaudojus juo ir skatinti ES pramonės atgaivinimą ir socialinę plėtrą, ypatingai pietuose, pietuose kur vis dar gaji yra ekonominė krizė. Kodėl nepasinaudojus turimomis lėšomis ir nesukūrus nuoseklėjos strategijos pramoniai grindžiamos ino, inovacijomis ir technologijomis bei plėtra, kaip jūs ir sakėte pradžioje. Tokiu būdu galima sukurti daugiau darbo vietų ir skatinti plėtrą visuomenės labui, o ne kurti karinės pramonės ir mokslinių tyrimų karinės pramonės rytyje kas būtų naudinga tik tai tarptautinėms korporacijoms. Gynybos pramonė, tai bus naudinga tik gynybos pramoniai, ne Europos Sąjungai. Ir tai turės katastrofiškų padarinių žmonėms. Piliečiams šiandieną, ypatingai neturtingiams piliečiams, reikia vystimosi politikos, kad būtų paskatinama paskatinamas ekonominis augimas, skiriama parama MVI kovojimo su skurdu, mums nereikia fondų karui, nes būtent tai tai ir reiškia, jūs norite sustiprinti intervencinę politiką įvairiose srityse, kur dabar siautėja karas. Mes tikimės, kad ES imsis iniciatyvų visapusiškai demilitarizuojant žemyną ir siekiant nuoseklios politikos pramonės atgaivinimui, kad būtų galima uh, atsižvelgti į visuomenės poreikius, o ne karo pramonės poreikius. Ačiū. Dėkoju kolegai už pastabas. Tiek buvo šešėlinių pranešėjų norinčių pasisakyti ir politinių frakcijų atstovų. Dabar kiti kalbėtojai. Ponas Salinė. Norėčiau paprašyti nekalbėti ilgiau nei dvi minutės, nes sąrašas yra gan ilgas. Gerai, greitai du pastebėjimai. Pirma, dėl prioritetų, šios programos prioritetų struktūros. Trumpai kalbėsiu, nes Grostet jau išdėstė pagrindinius elementus. Septintas e, straipsnis. E, ten daroma nuoroda į 50 procentų nuosavybę. Turime koncentruotis į programos prioritetus. O tie prioritetai yra griežtai politiniai. Gynyba, arba tiksliau, gynybos pramonė yra siejama tiesiogiai su gynybos politika. Vadinasi, pirmiausia, reikia solidžios, tvirtos gynybos politikos. Ir pačios valstybės turi apsibriežti prioritetus ir pajėgumus. Ir antra, grinai pramoninis aspektas. 50 procentų atsakomybės nuosavybės yra griežtas kriterijus, nelankstus kriterijus verčiau vadovautis JAV pavyzdžių, tai yra kaupti know-how, žinias Europoje, e, gynybos pramonės veiklą Europoje. Ir taip didinti tą nuosavybę, kad e, gynybos pramonės prioritetai telktųsi Europoje. Yra daug argumentų, tačiau aš griežtai, aš dabar skubėdamas jų nevardysiu. Būtent valstybės, pačios valstybės e, skirtingai apibrėžia, kas yra vidutinė ir maža įmonė. Ir galima labai išmintingai pasinaudoti e, šituo apibrėžimu, kas yra maža ir vidutinė įmonė. Ačiū, kolega. Toliau Marta. Ačiū. Aš galbūt viršysiu šiek tiek tas dvi minutės, bet e, norėčiau kalbėti tiek, kiek galėjau kalbėti kiti. E, aš kalbėsiu ne tik apie gynybos politiką, bet apie atnaujintą strategiją pramonės politikai ES. Du dalykus noriu paminėti. Pirmiausia, e, vidaus ES iššūkiai ir e, iššūkiai už ES ribų. Jūs apie tai kalbėjote, kad tai yra susiję, kaip kurti ES pramonės politiką. Jeigu norime Europos pramonės politikos, bendros politikos, tam reikalinga politinė valia. Tad sulaukime pirmiausia jos, tas 40 metų pramonės politika Europoje ir valstybių narių pramonės politika. E, buvo susijusi tik su tuo, kad pramonės įmonės buvo parduodamos. Jos buvo nacionalizuotos ir paskui buvo išparduotos. Taigi mano šalyje, bet ne tik mano šalyje, dabar kalbama plačiai apie du atvejus, pavyzdžiui, Siemens ir Alstom susijungimą, apie kitų įmonių susijungimus. Negalima sakyti, kad e, susijungimų ar įsigijimo atvejai jau yra pramonės politikos dalis. Realybė yra tokia, reikia kelti klausimą, kokias priemonės, institucijas ir politinės gali turėti ES, kad būtų galima kovoti su tokiais mastodontais kaip kinai, amerikiečiai ar pietų Amerikos įmonės. Ir e, mes visi E, žinome, kad tos pramonės įmonės nu, pernelyg atskirtos yra kol kas, šalis atskirtos vienos nuo kitos, kad galėtų tinkamai gyventi šią politiką. E, kuriama pasaulinė rinka, kitų sprendimų nėra. Ir svarbu, kad mūsų įmonės plėstųsi, bendradarbiautų. Dažnai viena įmonė absorbuoja kitą. Kai kas sako, tai yra normalu. Bet reikėtų tokios pramonės politikos, kad, kad būtų galima pertvarkyti konkurencijos taisyklės. Pone pirmininkė, aš tikrai turiu svarbių dalykų pasakyti. Aš ne, negaliu sėdėti iki 9 valandos ir kalbėti 2 minutės. Jūs jau viršiote savo laiką, sako pirmininkas. Jūs galbūt dar gausite laiko pasisakymą pabaigoje, jeigu jo tokio liks. Jei norite pabaigoje. Pažiūrėsime, kaip seksis susitvarkyti su laiku ir jo jums paskirsime. Dvi, du, du, dvi, du sakinius dar norėčiau pridurti, prašo kalbėtojas. Nes pagalvosiu, kad pykstat ant manęs, kad neleidžiat pasakyti, sako kalbėtojas. Na, nekarta buvo sakyta, kad reikėtų, jog ES taptų pasaulinės rinkos dalyve. Ir turime žiūrėti, ar įmonės yra dominuojančios situacijoje ar ne. Pažiūrėkite, kaip plečiasi Kinijos aliuminio sektorius, geležinkelio sektorius. Jūs kalbėjote apie valstybių atsakomybę. Prancūzijos prezidentas kalbėjo apie pramonės politiką, kur prie ES sienų yra įsteigiamas CO2 mokestis. Ar jums tai nieko neprimena? Tokia situacija jau buvo. Ir tuo ir baigsiu. Tai yra paskutinis sakinys. Valst tai reikia kelti klausimą, ar valstybės narės laikysis šių jūsų siūlymų. Kitas kalbėtojas, sako pirmininkas, yra kolega Galer. Jis atstovauja sedę pakomitečiui. Džiaugiamės matydami šią. Dėkoju. Aš jau anksčiau esu sakęs, ponė komisarė, kad labai džiaugiuosi tuo dialogu gynybos srityje. Jūs ir vicepirmininkas Kataninen ir ponia Mogerinė, jūs tenkitės parengti politinę viziją viso šio klausimo. Ar yra parengtas komunikatas dėl gynybos fondo, taip pat kalbama apie štai reglamentą, kuris bus susijęs su Europos gynybos pramonės programa ir jos plėtuom ir panašiai. Mes, Europos parlamentas, turime imtis irgi mums tenkačios atsakomybės šioje srityje. Buvo puikiai idėja, kurią paskelbė Europos komisija pasiūlyti šią gynybos programą, kurią galėtų, pavyzdžiui, finansuoti valstybės narės. Mes, komis, mes prašėme kaip parlamentas, kad komisija tą programą parengtų ir mes manėme, kad reikėtų, kad valstybės narės gynybos rytė daugiau bendradarbiautų. Tai reiškia, kad mokslo tyrimo e, sritis taip pat turės bendradarbiauti tarp įvairių valstybių narių ir svarbu, kad konkursuose galėtų skelbiamuose dalyvauti europinės įmonės, kad galėtų pasinaudoti numatytų finansavimų. Tam yra reikalinga įranga. Pavyzdžiui, taip pat reikalinga ir tam tikra įranga, pavyzdžiui, stebėsimo dronai. Aš taip pat pritariu Jums, ponė komisarė, yra tokių kolegų, kurie met tą iššūkį Europos e, valstybių kompetencijų šios rytėje. 173 straipsnis yra šios programos teisinė bazė. Tad e, tai, bet tai svarbiausia yra tai, kad kalbant tik apie pramonės politikos bazę. Tiesiog svarbu 201 straipsnis, kuris yra numatytas Lisabono sutartyje, kur apibrėžiama ES kompetencija gynybos rytyje. E, pasirinkus šią e, teisinę bazę galėtume daugiau legitimumo užtikrinti visai šiai procedūrai. ES yra kompetitinga nubrėžti, kokia turėtų būti ES gynybos bendra politika ir 205 straipsnis, kai kuriuose, kai kuriuose srityse ES gali vykdyti veiksmus tam, kad būtų galima paremti, koordinuoti ar papildyti valstybių narių veiksmus. Valstybių narių kompetencija be abejo yra gynybos rytis, bet ES gali būti kompetentinga papildydama šį bendradarbiavimą. Tai štai 204-205 yra tie reikalingi straipsniai, kuriais mano galva reikėtų remtis. Ačiū. Dėkoju. Pone Toja, vicepirmininkė. Signor sì, Presidente, e interverrò sostanzialmente sulla politica. Ačiū. Kalbėsiu apie pramonės politiką, nes kolegos apie kitus aspektus jau pasisakė. Dėkoju komisijos nariai, nes galų gale pra, pramonės politika susilaukė prioriteto, prioriteto vietos e, komisijos požiūrėje. Turime pasiekti proveržio Iki šiol pramonės politika buvo atstovaujama įvairiose sektoriuose, bet turėtų būti atvirkščiai. E, pramonės politika turėtų tapti lyderiu, vesti į priekį ir pasiekti tikslus. Matome, kad šiais laikais Europos pramonė turi lyderių, bet mes turime jiems padėti, o netrukdyti jiems kovoti pasaulinėje konkurencijoje. E, be to yra ne tik išorės konkurencija, bet ir vidaus konkurencija ES viduje. O už tų didžiųjų banginių stovi e, tūkstančiai ir tūkstančiai mažųjų įmonių. Turime integruoti tas mažesnės įmonės ne tik e, į vertės grandinę vietos lygmenių, bet ir tarptautinių lygmenių. Aišku, lengviau pasakyti nei padaryti. Tačiau turime tai daryti, turime rasti inovacijų sistemų, pagalbos sistemų, konkrečių instrumentų. Pavyzdžiui, horizonto programa, kad e, padėtume toms įmonėms vykdyti inovacijas, integruotis į vertės grandinės. Antra, mes turime taip pat E, susitelkti į skaitmeninę revoliuciją. Aš daugiausia kalbu apie mm, paslaugų, paslaugų įmonės, paslaugų pramonę. Ir šita transformacija yra labai susijusi su švietimu. Kai kurios valstybės, pavyzdžiui, Vokietija, sugebėjo integruoti švietimą pasirengimą darbo rinkai ir pramonės politika. Tai tapo tos valstybės e, e, pramonės politikos dalimi. E, pirmininkė, tiesiog vieną dalyką dar pasakysiu. Tikimės veiksmų plano, kuris iš tikrųjų būtų skirtas veiksmams, konkretiems, preciziškiems ir skubiems veiksmams skirtas planas. Kitas kalbėtas irgi atstovauja sėdė komitetui. Dėkoju, kad atvykote. Ponas Lins. Ačiū. Pirmininkė. Aš esu iš Europos socialdemokratų judėjimo, kuris visuomet nori daugiau Europos ir nori, kad būtų dalyjamasi bendrais ištekliais. Taigi tai yra susiję su tuo, ką jūs, apie ką jūs kalbėjote, bet aš viską matau šiek tiek kitaip, nei buvo pristatyta, nes didžiausias iššūkis yra tas, kad ES biudžetas šiuo atveju yra naudojamas, o valstybės narės gali vis tiek tarptautiniu mastu eksportuoti tas prekes. Taigi aš norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad reikalinga direktyva apie Europos karinės pramonės eksportą. Ir aišku, reikalingas bendro sprendimo prieimimo procesas ir įtraukiant Europos parlamentą. Taip pat buvo minima, kad valstybės narės turi skirti lėšas tam, kad būtų subūrėmi ir ištekliai reis dalymasi. Taigi, jeigu tas darbas yra konvertuojamas ir Kai kurios įmonės gali vietoj 15 tankų pagaminti 2. Ir kalbant apie mokslinius tyrimus ir plėtrą ir su tuo susijusi visa, visus tuos politinius aspektus, jeigu situaciją vertinsime iš šios pusės, tai tuo met tikrai perinama prie konversijos šiuo atveju ir valstybės narės turės dalintis ištekliais, tačiau nebus atsižvelgiama į parlamento sprendimą ir aš nemanau, kodėl politikai turėtų skirti lėšas tokiu atveju, kai tuo tarpu neturi jokios teisės priimant politinius sprendimus. Ačiū, toliau ponas Gajeris. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau pratesti kolegos mintį Nežinau, kodėl čia, dėl ko turėčiau būti, būti labiausiai nustebęs, klausydamasis komisijos pasiūlymo. Ir kai klausausi šių diskusijų, kur yra atstovaujama įvairiems komitetams, tai man atrodo, kad daug kas yra žadama, tačiau biudžetas siūlomas yra labai ribotas Ir taip pat panašu, kad visi labai atsainiai vertina šį pasiūlymą, nes jau ir taip skausminga sukrapštyti pusę milijardo, o ponas Bitikoferis visiškai teisingai paminėjo ir tai, kad bus pasipriešinimo biudžeto komitete dėl finansavimo metodų. Ir mane trikdo ir tai, kaip mes kalbame apie būsimus finansinius klausimus. Mokė, moka, mokančių valstybių skaičius sumažės po breksito ir mes čia komitete kalbame apie tokią biudžeto eilutę, kur kelis šimtus milijonų būtų galima paimti gynybos politikai, tarsi žemės ūkio politika nebus jau tokia brangi ateityje. Tačiau, kai reiks jau patvirtinti biudžetą, tai tada bus pradėta kalbėti ir apie rezervą ir nenumatytas išlaidas ir panašiai. Taigi, jeigu mes norime panaudoti biudžeto lėšas, paimti jas iš kitų skyrių, tai komisarė irgi minėjo tai, kad valstybių narių lūkesčiai yra tokie, kad bus numatytos nemenkos sumos. Ir panašu, kad nėra kalbama apie tai, kad reikia taupyti ir išleisti mažiau. Tai aš nelabai suprantu, kaip mes sieksime ambicingesnių tikslų, nedidindami biudžeto taip pat svarbus čia ir į tarp vyriausybinio šios programos valdymo aspektas, kai ribojami parlamento įgaliojimai bendros sprendimo procedūroje ir visa tai vyksta atsižvelgiant į tam tikras pastabas, kurias išsakė ir mūsų kai kurie kolegos. Ačiū, ponė Liozing, irgi iš sėdė komiteto. Ačiū. Aš norėčiau pakomentuoti tai, ką sakė ankstesni du kalbėtojai ir pridurti tai, kad piliečiams, piliečiai turi būti viešai informuojami apie tai, kiek milijardų bus reikalinga ir iš kur jie bus paimti ir kiek lėšų, kiek mažiau lėšų bus skirta kitiems dalykams ateityje. Bet čia tik tarp kitko tą pasakiau. Ir aš tiesiog net nežinau, ką dar pridurti, aš nežinau, ką apskritai pasakyti, nes tai yra nukrypimas į dešinę. Yra sakoma, kad jeigu negali kažko padaryti teisingai, tai iš vis nedaryk. Bet dabar kalbame apie karinius gynybinius pajėgimus, kalbame apie ateities kariai, kariškius, turime galybę tokių įdomių terminų Ir ITRE komitetas panašu čia irgi kišasi į tą sritį ir sako, kad 144 straipsnis sutarties nepakankamas teisinis pagrindas. Taigi prisimena, prisimename ankstesnės sudėtingas konfliktinės situacijas ir žvelgiant į Europos teisyną, tai matome, kad du yra tikslai, du komponentai ir jeigu sakoma, kad pagrindinis yra vienas principas, o kiti visi yra papildomi, tai teisės aktas turi būti grindžiamas tik vienu teisiniu pagrindu. Ir tas pirmasis tikslas, pagrindinis principas, jį turėjo įeiti papildomi komponentai. Ir gynybos sritis čia būtų ta pagrindinė sritis, e, ponas Mekalister, ponia Fatiga sutarė su tokiu vertinimu ir jie sakė, kad toks atsakomybės paskirstimas, kur sėdė ir AFET čia turėtų prisimti pirminę atsakomybę, tai ką tai galiausiai reiškia? turint omenyje Teisingumo teismo sprendimą 262-2016 byloje, tai man įdomu, kaip jūs įvertintumėte tą teismo sprendimą. Ačiū dabar vicepirmininkas. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš čia išgirdau nesąmonių. Buvo pasakyta, kad stiprinant gynybos pramonę mes galėsime apsisaugoti nuo terorizmo. Tai yra visiška nesąmonė. Toliau aš girdėjau dar vieną svarbų dalyką. 175 skirtingos ginkluotės sistemos egzistuoja ES ir kad jos būtų suvienodintos, čia jokių teisinių, pagri... teisinių sprendimų nereikia, reikia tiesiog dėrybų, dėrybų ir diskusijų tarp gamy... gamintojų, o remti MBI irgi nesąmonė, nes stambios įmonės JAV gamina daugiausiai gynybos priemonių. Ir jeigu mes norime padėti pramoniai, tai neturime atimti išteklių iš api... infrastruktūros tinklų priemonės ar kitų programų. Palikime pinigus ten, būtent tai padės plėtoti pramonę, palikime išteklius kitur. Nes jeigu bus nuspręsta atimti lėšas iš tų keturių minėtų programų, tai tada atimamos lėšos, pinigai ir pra, darbo vietos iš pramonės. Ir uh, civilinės inžinerijos. Ir dar vienas dalykas, jeigu, reik, jeigu norime kažką rimto nuveikti pramonės labui, tai tiesiog parenkime naujų medžiagų programą, metal, metalo, nemetalo medžiagų programą ir elektronikos programą, nes visose sistemose naudojame importuojamas medžiagas ir iš kur jas importuojame, iš Indijos, Kinijos, JAV ir taip toliau. Ir aišku, tokios įmonės ir tos šalys tada ir įtakoja mus, mus, mus pavyzdžiui, JAV turi labai daug patirties šioje srityje. Ačiū, ponia Ernst. Dėkoju. Na, iš tiesų, visa tai puikiai dera su tokiais vėlyvais pasisakymais. Aš stebiuosi, kaip lengvai žmonės kalba tokius dalykus, kurie prieš keletą metų atrodė neįmanomi. E, gynyba juk nėra šiaip savo kažkokią politiką, kurią norima sustiprinti. Mes juk kalbame apie tikrą pramonės komplekso kūrimą Europoje. Na ir dabar ketinama imti lėšas e, skirtas e, Connecting Europe Facility, kurias ketinama skirti kovai su klimato kaita, tai yra svarbus projektai. Ir jūs pasiteisinimus savo nepasakėt nei žodžio apie tai. Tai ką daryti taip pat Brexit atveju, kad kai pasižiūri, kokias lėšas įsipareigotas skirti, be abejo, po Brexit dalis tų lėšų bus prarasta. Kaip jas kompensuosime? iš kur paimsime lėšas. Ar yra kokie nors, kokiu nors lėšų sanglaudos fonduose, jų tos lėšos ten buvo sumažintos, pavyzdžiui, pinigai, kurie buvo skirti kovai su klimato kaita, taip pat sumažėjo ir atsakymų nebuvo į tuos klausimus iškeltus pateikta. Tad kaip ketinate daryti, kaip ketinate reaguoti? Štai pažvelkite į Pietų Europą, be abejo, ten yra vykdoma tokia pramonės politika ir tą daryti yra būtina. Europos pietus yra regionas be pramonės įmonių. Ir vėlgi ten reikalinga ES pagalba. Kaip bus su tais projektais toliau? Ar bus padedama vystyti kitus pramonės projektus? Kaip bus su ekonominiu ir socialiniam reformom? O su paslaugom? Jeigu norime kalbėti apie socialinio ramščio kūrimą, be abejo, reikia kažką daryti. Ir mane iš tiesų šokiruoja tai, kaip nerūpestingai yra kalbama apie visas šias temas. Pirmininkas, dėkoju. Baigiame savo kalbėtojų sąrašą, o dabar suteiksime žodį poniai komisariai, poniai Biankovskai, kad ji galėtų atsakyti užduotus klausimus. Ačiū, pirmininkė. Ir gerbiami nariai, dėkoju už jūsų pastabas, už pasiūlymus ir klausimus. Pasistengsiu atsakyti į klausimų blokus. Tikiuosi, kad visus atsakysiu apie būsimą daugiametę finansavimo laikotarpį daugiametį aš nekalbėsiu. Tiesa, vienas iš jūsų klausė, kiek lėšų mes numatome? 500 milijonų eurų 19 ir 20 metams numatome skirti. Dabar atsakysiu, tikiuosi, į daugumą jūsų klausimų. Pirmiausia, Pone Grostet ir kiti nariai pastebėjo, kad iki šiol šie klausimai buvo laikomi nacionalinio suverenumo sritimi. Tačiau per pastariuosius trejus metus, ypač taryboje, pastebėjau lūžį. Visos valstybės narės, 28, įskaitant Junktinę karalystę, labai pritarė programai. Netgi Junktinės karalystės gynybos ministras kiekvienoje taryboje, kur aš dalyvauju, išreiškia paramą tai programai ir pritarė tos programos poreikiui. Visi yra mūsų pusėje. Aišku, mūsų ilgalaikis tikslas yra strateginė autonomija, e, technologijų spragos už kamšymas. Diskutuodami su pramonės ir valstybių narių atstovais, išsiaiškinome, kad reikia darbą pradėti nuo Europos pramonės konkurencingumo didinimo. Taip, reikia didinti bendradarbiavimą tarp valstybių narių, bet pirmą kartą susiklostė situacija, kai pačiai idėjai pritarama Taigi, dėl to mes nusprendėme pirmą kartą skirti tam tikrą europinių lėšų sumą, nemilžinišką, bet tam tikrą sumą skirti bandymams, pažiūrėti, kaip tai stimuliuos sektorių. Tai nėra didžiulė suma. Tačiau ji, esu įsitikinusi, po suinteresuotų šalių diskusijų esu įsitikinusi, kad tie 20 ar 30 procentų lėšų sukels lūžio poveikį sektoriuje. Jūs minėjote, kad, kad projekte turi dalyvauti bent jau dvi valstybės narės ir trys įmonės. Projektas turi atitikti prioritetus, kuriuos nustatė valstybės narės projektą atrinks kvalifikuotą balsų daugumą valstybės narės. Ir tokiu būdu tikėkime užtikrinsime ir mažųjų valstybių narių dalyvavimą. Šiuo metu stengiuosi elgtis kuo pragmatiškiau. Aišku, sunkumų iškyla priimant sprendimus dėl biudžeto Tačiau pakartosiu, lėšų perskirstimas tikiuosi nepakenks geram programos įgyvendinimui. Kai kurioms programoms jų vykdymui aš vadovauju, Galilėjo ir Kopernikus. Negi aš kenčiau savo programoms. Tiesiog mes pasinaudojame lankstumo maržą penkios eilutės, iš kurių mes surenkame lėšas, neviršydami 10 procentų maržos. Aš tariuosi su kolegomis, komisijos nariais. Biudžeto ribotumas visiems yra žinomas, bet aš labai tikiuosi kompromiso, taip pat ir su jumis. Nes verta pasistengti Nepamirškime, kad gynybos pramonė Europoje turi didžiulę įtaką ekonomikai. Tai ir BVP, didelė dalis ir milijonai darbo vietų. Ir mažosios įmonės vertės kūrimo grandinėje. Mes siūlome šį finansavimą skirti tik tai Europos įmonėms. Du kriterijus pasitelksime. E, lokalizacijos kriterijų, taip kaip parengiamosiuose veiksmuose. Tai yra, kad ištekliai ir gamybos priemonės turi būti ES teritorijoje ir toliau. Nuosavybės kriterijus 50 procentų Žinau, kad šis kriterijus yra daug kritikuojamas, tačiau aš juk nesakau, jog aš galiu kaip stebuklinga lasdelė viską išspręsti, bet dėl to kreipiuosi į Jūs. Noriu užtikrinti mažų ir vidutinių įmonių dalyvavimą. Nesu, nesu labai e, nusiteikusi už geografinės gražos kriterijų. Ši programa turėtų apimti mažas ir didelės įmonės. Mes norime įtraukti ir vidutinio dydžio įmonės, tokias kaip vidurio Europoje daugiausia tokių ir yra, nedidžio, ne, nedidelių, o vidutinio dydžio įmonių. Valstybės narės pačios turi domėtis programa, būti suinteresuotos, įmonės taip pat. Aš leisiuos į e, kelionę Europos e, valstybės narise susitiksiu su įmonių atstovais. Ir perduosiu informaciją tiesiogiai toms įmonėms gynybos sektoriuje. Šita programa svarbi toms įmonėms, kurios likščiol nedalyvavo. Toliau, ne ES įmonės ir Junktinės karalystės įmonės. Aš jau sakiau, programos nauda yra atvira projektams ir įmonėms, kurios įsisteigusios ES. Šiuo metu Junktinės karalystės įmonės yra būtent tokios. Tačiau ateitie viskas priklausys nuo dėrybų ir nuo Mišel Barnier, kuris atsakingas už dėrybas. Tik galiu pasakyti, kad Junktinės karalystės ministras pirmą kartą per 60 metų pasisako karštai už šią programą. Toliau. Dėl komunikato kuris papildo programą. Mes aiškiai išdėstome, kad ateityje gynybos mokslinio tyrimų programa turėtų būti aiškiai atskirta ir biudžeto požiūrių, ir procedūrų, ir taisyklių požiūrių. Aš tikiuosi, kad tai aiškiai išdėstyta. Toliau dėl PESCO. Pono Krasnodamskį klausimas. Mūsų programa yra atskirta nuo PESCO. Tačiau valstybės narės prašo daryti sąsąją. Mes to nenorėjome. Tačiau nusprendėme ribotam skaičiui projektų tai leisti. ne visi projektai atitiks kriterijus, technologinius ir panašiai. Tačiau pasitarę su valstybės narimis mes nusprendėme padidinti tą skaičių ir 30 procentų kofinansavimą. Negaliu dabar spėlioti, kiek PESCO projektų dalyvaus. Lenkijos gynybos ministras ypač pasisako už tai, kad būtų sąsoja. Toks yra ir mūsų pasiūlymas dabar. Apie teisinį pagrindą kalbėsiu pačioje pabaigoje prieš tai turiu pasakyti, kad suprantu jūsų požiūrį ir netgi pritariu jam. Tačiau teisiniu požiūriu mes labai atidžiai viską išnagrinėjome, vertinome skirtingus teisinius sprendimus. Esame įsitikinę, kad dabartinis teisinis pagrindas. 173 straipsnis yra tvirtas pagrindas pasiekti programos tikslų. Aš suprantu, kad jums reikia politinio pagrindo. Tie du straipsniai 2, 4 ir 2, 5 pagal mūsų analizę perse nesudaro teisinio pagrindo. Negalima jų taip panaudoti. Netgi ir tuo atveju, kai jie susiję su 173 straipsniu. Atlikę labai išsame teisinę analizę, mes nusprendėme, kaip teisinį pagrindą imti 173 straipsnį. Toliau komentuoti negaliu, turiu pasitikrinti Apie mažas ir vidutinės įmonės jau kalbėjau. Paskutiniai du punktai. Mums reikia bendradarbiavimo šiame sektorėje. Likščiol būta bandymų, bet uh, Jie buvo fragmentuoti. Lėšos yra ribotos. Prieš trejus metus, kai pradėjau savo kadenciją, nebūčiau galėjusi patikėti, kad per 18 mėnesių mes gynybos bendarbiavimo srityje pasieksime tokios pažangos stengiamės elgtis kuo pragmatiškiau, pasitelkdami ribotas lėšas, pradedame nuo mokslinių tyrimų, po to e, gebėjimų dalis ir toliau kiti mūsų pasiūlymai. Aš būsiu atvira jūsų pasiūlymams ir pastaboms, bet man atrodo jūsų požiūris su manuoju sutampa. Šis procesas turi prasidėti 2019 metais, nes kitaip pasiūlymas praras įdomumą valstybėms narėms. Noriu pabrėžti, kad pirmininkaujanti Estija yra ko neįsipareigojusi, kad bendrasis požiūris lapkričio mėnesį jau bus. Taigi turime dirbti labai sparčiai. Ir tiesiog pasitikiu jumis ir pasikliauju. Dabar apie pramonės strategiją. Ponas Maten, aš pritariu jūsų požiūriui į konkurencijos taisyklės. Tai ir globalinė dimencija, Bet kita vertus turime atsižvelgti ir į darbo vietų apsaugą, ir vartotojų apsaugą. Kelis mėnesius diskutuojame apie tai komisijoje. Aš stengiuosi pakeisti komisijos požiūrį komisijos viduje. Aš manau, kad galima užtikrinti sąžiningas veiklos taisyklės mūsų pramoniai globalinėje rinkoje mes turėtume pasistengti, nes nesikišti, nesuskirsti su glob, pasaulio partneriais, tokiais kaip JAF ir Kinija. Tačiau visi tie dalykai vis dar dėl jų diskutuojame komisijoje. galiu pasakyti, atsakysiu ponui Kochličiak, kad vykdome iniciatyvą sumažinti priklausomybę nuo importo iš Kinijos ir trečiųjų šalių žaliavų ir įtin svarbių metalų. Dėl šitų dalykų diskutuojama komisijoje. Ačiū. Ačiū poniai komisijos nariai už išsames diskusijas. Kaip sakyti, Europos komisija vieną ar kitą formą atsižvelgs į pastabas, galbūt ne, ne iš esmės, nes tai neįmanoma, tačiau tai bus įtaka Europos komisijai. Manau, galima konstatuoti, kad ne tik valstybės narės, bet ir Europos parlamentas pritarė šitai programai. Kolegos, dėkoju už jūsų pasiūlymus, kaip patobulinti programą. Bičiuliai, šiandieninio posėdžio laikas baigėsi, sutaupėme tris minutės. Man atrodo, niekas žodžio neprašo. Kitų klausimų nėra. Sustiksime lapkričio 11 ir 12 dieną. Ačiū už dalyvavimą.